So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen. Labas rytas, kolegos. Sveiki susirinkę į komiteto posėdį. Manau, kad jau galime pradėti. Matau daug patenkintų veidų po savaitės poilsio. Visi gerai nusiteikę. Pirmasis klausimas. Darbo tvarkės tvirtinimas. Turime keletą nedidelių pakeitimų. Visų pirma, nuomonės dėl biudžeto įvykdymo patvirtinimo, kurios parengė Juta Haug 9, 10, 11, 12, 13. bus svarstomi kartu, tvirtinami kartu. Pirmiausia, po to perėsime prie penkto klausimo mano nuomonės dėl darnaus ateities transporto. Toliau kitas pasiūlymas, 15 klausimą, tai yra mano pranešimą. Tai nėra sudėtingas klausimas. Turėtų būti svarstamas prieš 14 ponios klas klausimą, nes 15 klausimas yra labai nesudėtingas, paprastas, formalus klausimas. Jeigu niekas neprieštarauja, taip ir padarysime. Pirmininko pranešimai. Vertimas ir į visas kalbas išskyrus estų, latvių, baltiečių, portugalų, slovakų ir slovėnų kalbas. Vertimo iš šios kalbas kažkodėl šiandien nėra. Vertimas į slovėnų kalbą bus po pietų. Tai atvyks ponas Peterle. nuo 5 iki 6. Taip pat noriu informuoti Jūs apie naują elektroninę sistemą pakeitimų teikimui. Ši sistema vadinasi AT4AM. Tai yra Authoring Tool for Amendments. asistentą apie tai informuoti, jie buvo apmokyti. Likusią informaciją jums gali pateikti sekretariatas, tai yra svarbu, nes darbo tvarkė turi septynis, septynis pranešimus, kurie bus analizuojami panaudojant šią sistemą ir pakeitimai gali būti teikiami tik tai per naują sistemą. Ponios Parvanovas, pranešimas apie Kozlodujaus elektrinę. 18 klausimas, po to biocidų klausimas, pono Filnerio pranešimas apie medicininius produktus, ponios Evans pranešimas, pono Florenso pranešimas ir ponios Matėjos pranešimas apie padirbtus medicinos preparatus. Taigi, asistentai turėtų įvaldyti šią sistemą ir ją naudoti, teikdami pakeitimus. Noriu paminėti dalyką, kurį jūs tikriausiai, apie kurį tikriausiai skaitėte, kad jungtinių tautų vykdomasis sekretorius Ivo Debūras labai staiga paskelbė atsistatydinas. Tai yra, jis neketina pratesti savo sutarties, kuri baigia galioti birželio pabaigoje. Komiteto vardu noriu pasakyti, kad mes apgailestavome dėl to, nes Ivo Deboras buvo puikus pašnekovas, atsidavęs ir kvalifikuotas žmogus. Galima suprasti priežastis, dėl kurių jisai traukėsi, tačiau iš tikrųjų reikia pasakyti, kad jis buvo labai nusivylęs Kopenhagos sustikimo rezultatais. Taigi, nauja komisija jau patvirtinta po balsavimo Strasbūre. Ir mūsų srityje yra ne vienas komisaras, su kuriais turėsime dirbsime. Generalinis direktorius yra mums pažįstama, jis e, taps Houston Picky, jis taps generalinio direktorato klimato veiksmams direktoriumi. Na ir kiti, taip pat Robertas Madlenas bus Sanko generalinis direktorius, o Peter Sangal yra humanitarinės pagalbos direktorato vadovas. Su juo mes taip pat turėsime dirbti. Taip pat noriu paminėti pirmininko Baroso laišką visų valstybių ir vyriausybių vadovams apie klimato apsaugą. Ir Konė Hidergar paskirimą veiksmų klimato kaitos srityje ambasadorę. Ir mes vis dar turime galimybę sumažinti CO2 išmetimą 30 procentų, kas minima Prono Baroso laiške. Aplinkos ministrų tarybos išvados dėl bioįvairovės bus paskelbtos. Tikėsime, kad bus nustatyti e, Nagojos konferencijai ambicingi tikslai, nes bioįvairovė bus labai svarbus tikslas 2010 metais. Taigi tiek mano pranešimų. Trečiasis klausimas - protokolų tvirtinimas. Gavote sausio 13, 14, 15 ir 25-27 sausio posėdžių protokolus. Jeigu nepateiksite pastabų iki posėdžio pabaigos, protokolai bus patvirtinti. Toliau ketvirtas klausimas žodinis klausimas. Turime kolegos Bartos Taso klausimą dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu. Tai yra klausimas komisijai. Norėčiau pasakyti, kad ponas Tasas turbūt turėtų pirmiausia pristatyti savo klausimą, o Sanko atstovas Erik Pudli po to atsakys. Ačiū, kalbėsiu trumpai. Pats klausimas yra gana išsamus ir detalus. Ir aš tikiuosi išgirsti preliminarų komisijos atstovo atsakymą. Pati problema yra ta, kad, kad kai kalbame apie medžiagas, kurios liečiasi su maistu, tai reikia įvairiausių teisėkuros priemonių. Pažvelgiai į komisijos tinklavietę, ypač dalį skirtą šiam klausimui, pamatome esamų teisės aktų sąrašą, netgi yra diagrama, kuri rezumuoja tas visas medžiagas ir gana konkrečiai išdėsto, kokie teisės aktai egzistuoja. Problema labiau yra susijusi su tuo, kad nors teisės aktų yra nemažai skirtų gumai, plastikams, keramikai, tačiau yra apie dešimt medžiagų, kuriams netaikomi jokie teisės aktai ir šios aspekto reglamentavimas paliktas valstybėms narėms. Kai kurios iš šių medžiagų vienokiu ar kitokiu būdu gali e, iškelti klausimų dėl jų saugumo. Pavyzdžiui, e, spaustuviniai dažai, kurie gali liestis su maistu ir potencialiai gali sukelti problemų. Kita problema būtų ta, kad migracijos apribojimai. Turime bendrus ir konkrečius apribojimus, jie nustatyti kai kuriais atvejais. Man atrodo, kad e, reikėtų juos peržiūrėti, kokia yra situacija dabar. Dar viena problema. Kai naujos medžiagos atsiranda rinkoje, pavyzdžiui, nanodalelės gali taip pat sukelti problemų. Todėl ir pateikiau šį klausimą, kaip sakiau. Šie išdėstyti keturi konkretūs klausimai ir norėčiau išgirsti komisijos atsakymą. Ir tuomet galbūt kartu su kolegomis galėčiau dar sureaguoti. Ačiū, ponė Stasai. Prašome komisiją atsakyti. Udlį. Thank you, Mr. Chairman. I will reply to the full question uh, from Mr. Stas, you know, and for the first question, you know, we can say that uh, this year the director. Kaip žinote, Stanko generalinis direktoratas dar nesuvienodino visų teisės aktų susijusių su medžiagomis, kurios liečiasi su maistu. Taigi šiandien teisės aktai nėra iki galo suvienodinti. Tačiau mūsų tikslas yra apsaugoti vartotoją. Tuo pačiu metu mes nenorime užkrauti per nelik didelės naštos institucijoms. Taip pat norime, kad būtų daroma pažanga šioje srityje. Kaip žinia, egzistuoja leistinų naudoti medžiagų sąrašai egzistuoja dešimtis tūkstančių medžiagų tose sąrašuose. Mums reikėjo nemažai laiko, kad būtų parengti leistinų naudoti medžiagų sąrašai. Kaip žinia, mes galvosime apie tokią galimybę renkti leistinų naudoti medžiagų sąrašus. Ir mūsų tikslas yra, kaip žinia, apsaugoti vartotojus ir užtikrinti geresnį reglamentavimą. Naujasis reglamentas turi būti parengtas po to, kai bus atlikta poveikio analizė. Ir turbūt jis bus pateiktas Europos parlamentui per ateinančius 12-18 mėnesių. Reaguojant į antrąjį klausimą, galėčiau pasakyti, kad išsiskirimo ribinės vertės yra tinkama priemonė apsaugoti vartotojams. Tos ribinės vertės yra nustatytos remiantis moksliniu analizę, kurią yra atlikusi Europos maisto saugos agentūra dėl endokrininės sistemos ardytojų. Į juos taip pat yra atsižvelgiama, nes išsiskiriančios medžiagos gali turėti įtakos vartotojams, kai turėsime naujos mokslinės medžiagos apie įvertintas medžiagas, tuomet maisto saugos institucija dar kartą įvertins tokių medžiagų saugumą. Kai dėl verslo subjektų jie turi informuoti Europos komisiją iš karto po to, kai gauna naują mokslinę informaciją apie galimą riziką kylančią vartotojams. Trečiasis ponos tas klausimas. Komet yra teikiamos paraiškos naudoti plasmasę, pareiškėjas turi pateikti informaciją, kurioje būtų rašoma apie ketinamą naudojimo paskirtį. Čia kalbama apie maistą, kuris liesis su medžiagomis. Europos maisto saugos agentūra įvertino tokią informaciją vykdydama rizikos vertinimą. Vėliau, teikiant leidimus, gali būti įvedami apribojimai tokių medžiagų naudojimui. Gali būti apribojimai naudoti tam tikras maisto prekes, kurios liesis su medžiagomis. Tačiau visų klausimų apsvarstyti neįmanoma, nes egzistuoja tūkstančiai skirtingų hipotezių. Taigi, už tuos klausimus yra atsakingas maisto produktų pakuotojas, kad jis naudos atitinkamas pakavimo medžiagas. Ir toks principas yra numatytas bendruosiuose maisto teisės aktuose. Ketvirtasis klausimas. Visos medžiagos, kurios liečiasi su maistu, turi būti pagaminamos vadovaujantis geros gamybos praktikos principais. Tai reiškia, kad gamintojas turi užtikrinti gaminamo produkto saugumą. Nesvarbu, ar tai būtų reglamentuojama ES teisės aktų ar nacionalinių teisės aktų. Tai reiškia, kad gamintojas turi užtikrinti gaminamo produkto saugumą jis turi pasirinkti atitinkamas pradinės medžiagas, turi kontroliuoti gamybos procesą, kad nebūtų pagaminamos kenksmingos medžiagos, taip pat turi rūpintis galutiniu produktu. Ir šis principas yra taikomas visai maisto gamybos grandiniai. Visi žingsniai turi būti atitinkamai dokumentuojami gamintojo. Ir šiuos dokumentus gauna nacionalinės institucijos iš maisto saugos agentūros. O toksikologiniai duomenys turi būti pateikiami apie visas medžiagas, kurios išsiskiria į maistą ir kurios nėra įvertintos rizikos požiūriu. Kaip jau sakiau, šiais metais mes pradėsime peržiūros procesą peržiūrėsime tuos teisės aktus, kurie dar nėra suvienodinti. Kalbėsime apie popieriaus, metalo kaip aliuminio vartojimus, apie gaubiamasias medžiagas, paustuvinius dažus. Ir šios peržiūros metu mes taip pat svarstysime, ar nebūtina nustatyti konkretesnių reikalavimų susijusių su toksikologiniais duomenimis gamintojų lygmenių, kad būtų, kad būtų užtikrinta gera gamybos praktika. Žinome REACH programą, kurią rengiant dalyvavo daugelis skirtingų generalinių direktoratų ir yra labai aiškus sąryšis tarp šių klausimų ir ryč. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Informacijon. Frage Dėkoju už pateiktą informaciją. Ar bus papildomų klausimų, ponas Tas? E, Ingaan op, op. Dėkoju. Norėčiau sureaguoti į paskutinę atsakymo ketvirtą klausimą dalį. Taip, gamintojai turi atitikti ir laikytis geros gamybos praktikos principų. Taigi gamintojai turi laikytis taisyklių. Tačiau norėčiau pasakyti, kad gamintojai privalo laikytis taisyklių. Ne tik, kad turi, jie tiesiog privalo, nes toksikologiniai tyrimai yra labai svarbus. Ir man regis, kad komisija nenori apie tai kalba. Mes galime kalbėti apie 17 skirtingų produktų. 5 yra reglamentuojami, 12 apskritai nereglamentuojamų. Ir kai dėl plasmasės, taip, ši medžiaga yra gerai destamen... reglamentuota. Komisija metų pradžioje parengė dokumentą, kuriame išreiškia savo ketinimą peržiūrėti egzistuojančias direktyvas ir apjungti jas pristatydama vieną reglamentą. Aš manau, kad tai būtų labai geras žingsnis ir aš tikrai sveikinu komisiją dėl to. Bet jeigu pažiūrėsime į plasmasės medžiagų reglamentą, jame yra nemažai trūkumų. Pavyzdžiui, nepakankamai pateikta informacijos apie dažančias medžiagas, kurios yra naudojamos gamybos procese. Mane neramina šie klausimai, o komisijos atstovo atsakymas į pirmąjį klausimą buvo tiesiog toks. E, jis paminėjo 12-18 mėnesių terminą, taigi visas klausimas yra tęsiamas metų iš metų. Taigi aš tikrai labai norėčiau, kad terminas būtų trumpesnis. Ir baigdamas Norėčiau paprašyti komisijos pakalbėti ir apie spaustuvinius dažus, nes kalbant apie visuomenės sveikatą, tikrai tyriamoji žurnalistika e, nekarta buvo iškėlusi spaustuvinių dažų klausimą. Dėkuoju, pana Klas. Und höre, wie die Zuständigkeiten verteilt sind, dann kriege ich so ein bisschen ein Grau. kalbant apie galių pasiskirstimą, mane tai neramina. Mes kalbėsime ir apie biocidinius produktus. Čia kalbame apie medžiagas, kurios liečiasi su maistu. Ar galima du klausimus atskirti, aiškiai atskirti, ar jie nesidubliuoja? Ar nereikėtų apie tai kalbėti ir biocidinių produktų direktyvoje? Taigi, kaip mes galime atskirti šiuos du klausimus? Ar komisija turi e, kažkokių pastebėjimų šio klausimu, ponas Piublė? Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu į pono Staso klausimą. Dabar būsimas reglamentas, kurį mes ketinam pateikti tarybai ir parlamentui. Tai apims visas medžiagas. Jūs žinot, kad prieš teikdami e, reglamento pasiūlymą e, tarybai ir parlamentui mes turime atlikti poveikio įvertinimą, įvertinti visus galimus scenarius, tam e, tai yra įvertinti ką, išlaidas teksančias įmonėms ir taip pat naudą Ir tikrai, ypač šioje srityje, darbas tikrai yra ilgas, varginantis, kadangi mes kalbam apie tūkstančius medžiagų. Ir dabar ponas Stasas kalbėjo apie taip pat naujoves, sakykime, nano medžiagas. Tad iš ties, iš ties čia mes kalbam apie tokią naują sritį, kurioje daug naujovių. Uh, Ir, ir iš ties atsiranda naujų medžiagų neišvengiamai. Todėl mes tikrai turėtume didelį dėmesį skirti tam, kad e, naujos medžiagos nekeltų pavojaus vartotojams. Ir suprantama, dar mums gerokai trūksta mokslinių duomenų apie tokias naujas medžiagas. Vie, tai viena. Kita vertus, valstybės narės tikrina šiaip jau, kaip taikomas reglamento nuostatos uh, tos nuostatos, tos pagrindinės bendros e, reglamento nuostatos ir kartu konkrečios specifinės nuostatos taikomos kiekvienai, kiekvienos tam tikros kategorijos medžiagoms. E, medžiagoms, kurių nuostatos, kuriams nuostatos yra suderintos ir kartu tokiams medžiagoms e, nuostatos, kurių atžvilgių dar nėra suderintos šiaip jau iki galo. Tad iš ties tokia yra valstybių e, rolė, jos privalo atlikti. Tai ir tais atvejais, kai kontrolė rodo, jog kokia nors medžiaga gali būti pavojinga, kai yra tam tikrų spragų, tai tada apie tai valstybės narės turi mums pranešti ir tada jau mes įmamės priemonių. Taip, šiaip jau mes nekalbam apie tokį konkretų reglamentą, bet vis dėlto turim reglamentą, kurioje, kuriame yra bendros nuostatos, pagal kurias e, ūkio subjektai e, ne, negali, neturi teisės teikti į rinką galimų pavojingų medžiagų, medžiagų, kurios liečiasi su maistu. Ir prisimena 2007 metais Italijoje buvo, buvo atvejis būtent susijęs su tokių medžiagų pateikimu. Tad mes įvertinam konkretų kiekvieną tokį atvejį. Dabar atsakysiu poniai klas. Tai čia mes kalbam apie dviejų rūšių medžiagas. Pirmiausia, biocidinės medžiagos šitos kategorijos medžiagos susijusios su tam tikrų kategorijų produktais. Aš turiu galvoje valymo medžiagas e, rankoms, taip pat įvairioms, e, įvairioms kitoms valyti medžiagoms, tai yra medžiagoms naudojamoms maisto pramonėje, e, gyvulininkystės ūkiuose. Tačiau mes kalbam apie ypatingas medžiagas, kurios nepatenka į medžiagų, kurios liečiasi su maistu kategoriją. Čia aš turiu galvoje visas tas medžiagas, kurios šiaip jau netiesiogiai liečiasi su maistu, tačiau e, yra iš maisto pramonės sektoriaus. Tad yra ryšys ne, ne toks tiesioginis ryšys, bet čia turiu galvoje, e, turiu galvoje taip pat maisto produktų pakuotę ar, ar kai jie apdorojami kažkaip. Ir, ir būtent tos medžiagos patenka į naująjį reglamentą dėl biocidinių medžiagų. Tad čia mes kalbam apie dviejų rūšių medžiagas ir jų atžvilgių veiksmus koordinuojame. Dabar, kai ši, e, šiaip jau be abejo tų dviejų rūšių medžiagos savotiškai gali persidengti. Antai tam tikros medžiagos, kurios, kurios vėlgi naudojamas maisto pramonėje, kuriomis uh, E, ribojamas bakterijų esančių maisto produktuose kiekis, tai čia tokios medžiagos yra savotiškoj persidengiančioje pilkojoj zonoje. Jos reglamentuojamos ir vieno, ir kito biocidinių medžiagų reglamento. Tad tiek galėjau atsakyti poniai Stas ir tiek atsakiau į tuos du klausimus. Labai ačiū, ar būtų kitų klausimų? Trumpai prašyčiau klausti valstybių narių atsakomybė yra atlikti bandymus ir gyventi teisės aktus. Jūs taip pat minėjote, kad e, jos teiks jums informaciją. Taigi mano klausimas būtų toks, kiek tikrinimų testų valstybės narės jau atliko ir su kokiamis problemomis jos susidūrė ir ką konkrečiai valstybės narės tyrė. Ar mes galime būti tikri, kad reglamentai yra tinkamai įgyvendinami? Bon. Malheureusement, je ne peux pas répondre à la question sur le nombre. Šiaip dėja, aš negalėsiu atsakyti tiksliai į klausimą, kiek tokių testų atlikta valstybėse narėse, bet tokių testų daroma įvairiais lygiais. Pirmiausia, rinkos lygiu, tai yra tiesiog tikrinami restoranai, supermarketai, tiesiog imami, e, imami maisto produktų pavyzdžiai, tokie pakuoti pavyzdžiai. Ir be to taip pat vertinama to plastiko e, aspektai. Tad rinkoje atliekami patikrinimai ir kartu transporto įvairiose grandinėse, kai transportuotojai e, teikia, sakykime, E, sakykime, indus ar kokias ar e, peilius ar keptuves e, supakuotas, tai tada paprastai imami irgi atskiri pavyzdžiai iš tokių transporto, transportuojamų prekių. Ir, ir, ir, ir tada, jeigu, jeigu randama tam tikrų tų nu, pavojingų medžiagų, tai tada uh, šiaip jau tie kroviniai gražinami tada. Ir, o šiaip jau pačiose gamyklose, kuriuose gaminami tokie gaminiai. Ir jeigu, sakykime, konstatuojama, kad e, tam tikros gamybo, gamyklos pateiktas, pateikti gaminiai jau, jau pateikti į rinką, E, ir tada, jeigu atskleidžiami tam tikri pavojingi atvejai, tai tada vėlgi apie tai pranešama e, informacija visoms valstybėms narėms ir tokios prekes išimamos iš rinkos. Tad tokiu būdu turimas mechanizmas leidžia e, išimti iš rinkos produktus, kuriuose yra medžiagų, kurios liečiasi su maistu. Be to dar yra taip pat veterinariniai patikrinimai tikrinama e, kita vertus, kaip valstybės narės laikosi bendrijos e, reglamentuojančių medžiagas, kurios liečiasi su maistu nuostatas, e, kaip taikomas tokios nuostatos nacionaliniu lygiu ir po to rašomos ataskaitos. Tos ataskaitos yra prieinamos visuomeniai. Vielen Dank. Dann haben wir dieses wichtige, aber auch komplexe Thema für heute besprochen. Labai ačiū. Dėkoju, mes baigiame diskusijas šiuo labai sudėtingu, bet svarbiu klausimu. Taigi dabar perėsime prie balsavimo. Tikiuosi, kad turite savo korteles su savimi. Taigi prašyčiau pasiruošti balsavimo korteles. Jau sakėme, kad 8 iki 13, nuo 8 iki 13 klausimą balsuosime pirmiausia, kalbėsime apie biudžeto įvykdymo patvirtinimą. Juta Hauk rengė nuomonės šiais klausimais. Taigi dėl trečiojo skirsnio yra pateikti keturi pakeitimai. Balsuosime dėl šešto straipsnio pirmos dalies. Kas už? kas prieš, susilaikė, pritarta. Toliau. Trečias Juta Haug pakeitimas, kas už, ačiū, kas prieš, susilaikė, priimta. Baigiamasis balsavimas dėl šio pranešimų balsuojame elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. Rezultatas labai aiškus, 38 už, vienas susilaikęs, sveikiname Jutą Hauk. Dabar balsuosime dėl agentūrų, dėl cheminių medžiagų agentūros. Pakeitimų nebuvo pateikta. Taigi galime balsuoti elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 41 už, 1 susilaikė. Priimta. O dabar galime pereiti prie kito balsavimo. Balsuosime dėl uh, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro. Yra pateikta pakeitimų, taip pat ir žodinių pakeitimų išbraukti žodį interim. Laikinas. Taigi, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Dabar balsuosime elektroniniu būdu dėl šio pranešimo, kas už. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 41 už, vienas susilaikė. Periname prie Europos maisto saugos tarnybos. Nėra pakeitimų, taigi balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 41 už, vienas susilaikė, vienas narys balsavo prieš, priimta. Kitas klausimas, kitas balsavimas - Europos vaistų agentūra. Buvo pateikti du pakeitimai. Balsuosime dėl pirmojo pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta. pono Ulmer pakeitimas yra identiškas, taigi neturime balsuoti dėl jo atskirai, balsuojame dėl viso pranešimo elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 42 už, vienas susilaikė, priimta. Galiausiai balsuosime dėl Europos aplinkos agentūros, nėra pateikta pakeitimų, taigi balsuojame elektroniniu būdu dėl viso pranešimo. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 42 už, vienas susilaikė, priimta. Taigi sveikiname poną Hauk už parengtus pranešimus dėl 2008 metų biudžeto vykdymo patvirtinimo agentūrų ir komisijos trečiojo skirsnio. Penktasis klausimas - darnusis ateities transportas. Aš parengiau nuomonės projektą. Yra pateikti 39 pakeitimai. Pirmasis pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis. Kas už pirmąją dalį? Ačiū prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Dėkoju prieš. Susilaikė. Atmesta. Sakyčiau, ar norėtume pasitikrinti taip. Balsuojame elektroniniu būdu dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Taip, mano įtarimai pasitvirtino 18 už 24 prieš atmestą. Šeštas pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikę, priimta. Norite pasitikrinti? Gerai, pasitikrinkime, balsuokime elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. atmesta 21 už, 21 prieš. Gerai pastebėjote. Ketvirtas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Penktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas pakeitimas. Kas už? prieš susilaikę priimta. Septintas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Kitas pakeitimas, devintas pakeitimas kas už, prieš susilaikę priimta. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikę priimta priimta. Aštuntas pakeitimas. Taip, aštuntas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė Manau, turime pasitikrinti. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 29 už, 15 prieš, visiškai aiškiai pritarta. Aštuntas pakeitimas, antroji duba dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestam. Turbūt turime pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Priimta. 24 už, 16 prieš, 1 susilaikė. 12 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 13 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 18 pakeitimas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 21 pakeitimas, antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Pasitikrinkime. 21 pakeitimas, antroji dalis balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. 19 už, 25 prieš. 18 pakeitimas, antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinsime. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 20 už, 18 prieš, 4 susilaikė priimta. Penktoji dalis, 17 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 16 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 21 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Devynioliktas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dvidešimt trečias pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 25. Pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 26. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 28 kas už, prieš, susilaikė atmesta. 27 kas už, kas prieš, kas susilaikė atmesta. 29 kas už, 27 pakeitimas norite pasitikrinti. Gerai, balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Taip. Priimta. Atsiprašau, bet 27 pakeitimas priimtas. Taigi grįžtame prie 29. Kas už? Prieš. Susilaikė Atmesta. 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 31. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 32. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 33. Kas už? prieš, susilaikė. Sakyčiau, priimta, bet manau turėtume pasitikslinti. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta. 34. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. 35. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 36. Kas už, kas prieš, kas susilaikė, atmesta. 37. Pakeitimas, pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaikė atmesta. 38 pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmiausia, dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, priimta. Galime pasitiksinti dėl 39 pakeitimo. Balsuosime elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Taip, mano akis manęs neapgavo 24 už, 19 prieš, vienas susilaikė priimta. Taigi baigiamasis balsavimas balsuosime elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 43 už, vienas susilaikė. Tokia dabar yra mūsų nuomonė, kurią pateiksime transporto komitetui apie darnųjį ateities transportą. O dabar galime pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, tai yra šeštojo klausimo ponios Liotart pranešimo apie Europos akvakultūros darnios plėtros strategiją. Penktas pakeitimas dėl pirmosios dalies. Kas už? Kas už? Prieš? Susilaikę? Priimta. Šeštas pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikę priimta. Septintas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Devintas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dešimtas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 12 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė priimta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 11 pakeitimas kas už, O taip, šis pakeitimas atkrenta? Ne. Prašom. 11 pakeitimas prašo komisijos atlikti mokslinius tyrimus šalise gamintojose ir numatyti galimą žalą visuomenės sveikatai. Nei 12, nei 13 pakeitimas apie tai nekalba. Taigi šiame pakeitime reikalaujama atlikti mokslinius tyrimus šalise gamintojose. Ir to pasiekoje komisija turėtų atlikti žalos visuomenės veikatai analizę. Gerai, balsuokime 11 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Sveikiname, buvo verta. 15 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė, priimta. 15 pakeitimas kas už? Prieš. Susilaikė. Turime pasitikrinti. Balsuoti pradedame. 15 pakeitimas. Balsuoti baigiame. Dvidešimt trys už. Priimta šešioliktas kas už. Prieš. Susilaikė. Manau, ta pati dauguma. Pasitikrinkime 16 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. 22 už 20 prieš, 1 susilaikė. Priimta 17 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Manau, susidarė ta pati dauguma, taigi priimta. 18 pakeitimas, kas už? Prieš Pasitikrinsime 18 pakeitimas. Balsuoti galima. Balsuoti baigiame. 20 už, 23 prieš. Atmesta. 19 pakeitimas kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Dabar pirmas pakeitimas. Balsuosime dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš. Susilaikė. Priimta. Gerai, balsuokime dabar dėl nuomonės projekto. Balsuosime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. 42 už, balsavusių prieš ir susilaikiusių nėra, taigi sveikiname ponę Liotard, parengus nuomonės projektą dėl Europos akvakultūros darnios plėtros strategijos. Ir kitas balsavimas dėl Europos žemės stebėjimo programos. Nuomonę parengė Vitorijo Prodi. Dabar balsuosime dėl pranešėjo pateiktų pakeitimų. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Antras pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Trečias pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė priimta turime pasitikrinti. Balsuojame. Balsavimas baigtas. 16 už, 26 prieš, atmesta. Galutinis balsavimas balsuojame elektroniniu būdu. Balsuoti baigiame. 42 už, balsavusių prieš ir susilaikiusiųjų nėra. Sveikiname Vittorio Prodi parengus nuomonę apie Europos žemės stebėjimo programą, kuri yra itin svarbi. Toliau mes siūlėme šiek tiek pakeisti darbo atvarkę ir pereiti prie 15 darbo atvarkės punkto, prie balsavimo. Tai yra daugiau formalumas, jokių turinio pakeitimų nebuvo. Tiesiog pasikeitė teisinė kokybė. Komisijos pasiūlyme yra pakeičiamas teisinis pagrindas, kuris skiriasi nuo tarybos pasiūlymo. Taigi teisės aktai kuriami su parlamento dalyvavimu. 2004 metų hygienos pakete komisija pateikė, pakeitė teisinį pagrindą. 2004 metų direktyva nuo 2010 metų birželio mėnesio panaikino tarybos sprendimą, kad panaikintų teisinius nesklandumus, taigi būtina panaikinti senasias taisyklės ir patvirtinti naujasias. Dokumente yra daromos nuorodos į gyvūninių produktų importavimą. Ir tomis taisyklėmis inspektoriai vadovaujasi kasdienėje veikloje. Taigi šis pranešimas yra svarbus ir juo yra panaikinamas senasis tarybos sprendimas ir patvirtinama 2004 metų direktyvos galiojimas. Kadangi tai yra daugiau formalumas, aš kaip pirmininkas siūlau iš karto pereiti prie balsavimo, jeigu žinoma nėra prieštaravimų. Žinoma, galėtume išklausyti ir komisijos pozicijos, ir šešėlinių pranešėjų komisiją. Ar norėtumėte trumpai pakomentuoti? Grazie, prezidente. Penso, kad lei abbia eh, già detto tutto quanto necessario. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs eh, faktiškai jau paminėjot eh, tą dalyką. Čia mes kalbam apie teisinius veiksmus tam, kad pagerintume bendrijos teisės aktų skaidrumą, bet čia tikrai neketinama keisti galiojančių teisės nuostatų. Labai ačiū, ponė Ladomada. Ponas Šnela, Šnelert. Ačiū. Manyčiau tikrai e, pats laikas e, daryti pakeitimus 2006-aisiais įsigaliojusiems e, reglamentams. Tai yra, iš tikrųjų, reikėtų patikslinti teisinį pagrindą, kad e, būtent ūkio subjektai, eksportuotojai, importuotojai tikrai turėtų turėti aiškumą. Labai ačiū. Tad dabar galim tada pereiti prie balsavimo. Dėl nuomonės, kas už, Kas prieš? Mm, vienbalsiai balsuota. Ir toliau tada elektroniškai balsuosim už visą teisės akto pasiūlymą. Balsuojam. Balsavimas baigtas. rezultatas pasirodė ir vėlgi balsuota vienbalsiai. Puiku. Tad tikrai dabar labai aiškiai pabalsuota. 35 už, niekas prieš ir niekas nesusilaikė dėl teisės pagrindo. Puiku. Tada galim pereiti prie 14 punkto. Biocidiniai produktai. Jų klausimai. Ir vėlgi, ponia Klas parengė pranešimą ir pirmiausia, jai nedelsdama suteiksiu žodį. kad pristatytų klausimą, o po to tada jau nuodugniau aptarsim nuomonę. Pone Klas, ačiū ponė pirmininkė. Biocidiniai produktai e, e, šiaip jau nuolat e, svarstomas klausimas, taip pat apie tai mes užsiminėm, kai aptarinėjom pono Klas stas pranešimą. Tad iš tikrųjų šiaip jau reikėtų apsispręsti, kaip reikėtų reglamentuoti šį tokį platų klausimą. Ir, brangus kolegos, iš tikrųjų mes kalbam apie labai didelį klausimų spektrą, e, mes kalbam ne vien tik tai apie tokius tiesioginius biocidinius produktus, bet ir, sakykime, apie žiūrkiams, pelėms skirtus e, biocidinius produktus Um, biocidinės medžiagas ar, ar kitokias. Tačiau iš ties kalbam apie labai didelį medžiagų, didelę medžiagų uh, kategoriją. Ir čia paminėtina 89 metų direktyva. Uh, būtent uh, tą direktyvą jau reikėtų pakoreguoti, kadangi laikas parodė, kad dabartinė direktyva ne, jau nebe, nebe veikia, kadangi kontrolės laikotarpis šiaip jau pagal direktyvą baigėsi, tačiau vis dėlto e, kontrolė turėtų ir toliau atliekama pagal senas nuostatas iki 2014 metų. Tad, e, buvo siūloma kad e, šiaip jau e, agentūra jau nebeišdalytų, ne, nebe, nebeišduotų sertifikatų, kad valstybėse narėse turėtų būti taikoma sertifikavimo procedūra. Šiaip mano nuomonės svarbiausias dalykas yra supaprastinti ir e, supaprastinti sertifikatų išleidimo procedūrą ir padaryti ją pigesnę. Ir vėlgi čia su tuo susiję keletas aspektų. Pirmiausia, aplinkosaugos aspektas. Pirmiausia, kalbant apie sertifikatus, tai labai svarbu, kalbant apie biosidinių produktų tiekimą rinkai, laikytis atsargumo principo. Ir vėlgi čia turėtume labai aiškiai apibriežti kriterijus, pagal kuriuos išduodami e, leidimai. Komisija e, teisės akto pasiūlyme e, teikia tą patį, tuos pačius kriterijus kaip ir endokrininėms medžiagoms. Tačiau aš siūlyčiau pasižiūrėti į augalų apsaugos reglamentą, e, kadangi ten randam įvairių aspektų pusiausvyrą. Ir dėl to E, labai patvarios, tai yra patvarios medžiagos ar labai patvarios medžiagos PBPV irgi turėtų patekti į šio reglamento taikymo sritį. Kai aptarinėjom augalų apsaugos reglamentą, mes jau aptarinėjom tam tikras savokas ir tada jau buvo iškilęs uh, aiškių leidimų išdavimo kriterijų klausimas. Ir todėl mes kreipiamės į komisiją, kad šioji pateiktų pasiūlymą dar iki 2015 metų. Ir taip pat, kad CMLB taip pat e, būtų susijęs su endokrindinėmis medžiagomis. Šiaip jau, aišku, yra tam tikrų išimčių. Jeigu š tai yra taikomas taip, numatomas tam tikros išimtis, jeigu šiaip jau mm, tais atvejais, kada nėra tokio tiesioginio sąlyčio žmonių ar aplinkos sąlyčio su biocidiniais produktais. Bet čia svarbiausia šiaip jau užkirsti kelią aplinkosaugos problemoms ir tų numatomų išimčių tikslas užtikrinti kad e, nekiltų neproporcingai didelių problemų. Tad čia šiuo atveju vėlgi numatomos išimtis, tačiau tomis išimtimis mes ne, ne, nenorim pakirsti visos saugum, biocidinių produktų saugumo sistemos. Tad mes šiaip jau ir toliau pasisakom už leidimų išdavimo e, nuostatą Bet kalbant apie naujas medžiagas, sakykime, nano e, medžiagas, e, į jas reikėtų atskirai atsižvelgti. Kalbant apie vartotojų apsaugą, tai turėtume užtikrinti vartotojams tikrumą, kad jie nepriklausomai nuo to, kokius, kokius biocidinius produktus perka, kad e, šiuo atveju tikrai būtų užtikrinami vienodi saugumo standartai visose ES šalyse be to, kad e, pana, tokie pat standartai galiotų taip pat biocidiniams produktams, kurie e, į ES tiekiami iš trečiųjų šalių. Ir čia vėlgi labai svarbus prekių ženklinimas, visų produktų ženklinimas E, turiu galvoje tiek biocidinius produktus skirtus, e, sakykime, tai yra kaip e, konservantai dažuose tam tikruose, arba taip pat produktai, sakykime, dažai naudojami tekstilės pramonėje. Dabar tam, kad būtų galima biocidinę medžiagą, kokią nors medžiagą uždrausti, pirmiausia, pirmiausia turi būti aiškiai nustatomas tos medžiagos pavojingumas. Ir kartu numatomos alternatyvios, nepavojingesnės medžiagos. Tad iš ties šiaip jau reikėtų reglamentuoti biocidinės medžiagas, ypač profesinėse srityse. Toliau, kitas, kitas rytis E, biurokratinė leidimų, tai yra e, išėmimo iš rinkos pro, pro, procedūra. Komisija siūlo, kad produktai, kuriuose yra nedidelis biocidinių medžiagų kiekis, e, nu, tai yra turėtų būti pripažįstami par, ta, pagal abipusio pripažinimo procedūrą. bet kol kas šiaip jau e, skirtumas tarp dviejų kategorijų produktų nėra aiškus ir todėl aš savo nuomonėje siūlau, pranešime siūlau, E, laikytis e, vienodos procedūros, centrinės procedūros. Aš, aš suprantu, kad e, dėl to tikrai darbas susidarys labai didelis, bet kita vertus mes neįsivaizduojam kitokio sprendimo, nes vėlgi nereikėtų pamiršti taip pat REACH reglamento. Tai yra tokiu, numatyti abipusio me, produktų pripažinimo principą ir tokiu būdu tikrai E, visas, visas procesas išduodant leidimus pagreitės. Toliau, šalutiniai, šalutinis poveikis ir rizika e, išplaukianti iš pramoninio šnipinėjimo, tai įmonės, e, aš manyčiau irgi visą tai darant centriniu lygiu galėtume geriau apsaugoti įmonės nuo šitų reiškinių. Toliau kitas klausimas - papildomi leidimai. Jeigu, sakykime, produkto gamybos kažkokioje grandy atliekamas tam tikras nedidelis pakeitimas arba produkto pavadinimas, e, pakeičiamas, tai manyčiau, tam reikėtų numatyti supaprastintą leidimo išdavimo procedūrą. E, tokią procedūrą, kuri iš tikrųjų padėtų įmonėms sutaupyti išlaidas. Nes nepamirškim, kad biocidiniai produktai šiaip jau ir šiaip gaminami nedideliais kiekiais ir iš tikrųjų reikėtų mąstyti apie e, išlaidas tenkančias gamintojams, jeigu, jeigu jiems tektų ką nors nežymiai pakeisti. Uh, jeigu, sakykime, paminėtume tokius e, vabžių naikinimo priemonės, tai būtų vienas toks pavyzdys. Dabar brangus, brangus kolegos savo rinkim, mano rinkiminėje apygardoje buvo atveju, kada ligoninėse pasireiškė tam tikro viruso uh, atvejų ir tais atvejais tikrai prireikė ligoninėms pirkti tam tikrų biocidinių produktų, tam, kad būtų galima išnaikinti tą labai užkrečiamą virusą. Tad iš tikrųjų turėtume šiaip jau turėti biocidinių produktų tiekimo grandinę. Uh, Ir mano tas paminėtas atvejis rodo, kad mes iš tikrųjų priklausom, tam tikrais atvejais net labai priklausom nuo dezinfekavimo medžiagų. Mes privalom jų turim turėti. Šiaip jau biocidiniai produktai e, nėra vien tik tai blogis, tam tikrais atvejais jie yra neišvengiami, tik tai, tai, tai yra tik tai juos reikia tikslingai naudoti. Jeigu biocidinius produktus tikslingai naudojam, tai tada e, iš tikrųjų šiaip jau visą tai pasiteisins. Tikrai mes negalim savo kasdieniam gyvenime išvengti biocidinių medžiagų, biocidinių produktų. Be to, kolegos iš pietų Europos šalių e, šiaip visada atkreipia mūsų dėmesį į į tokių medžiagų mm, reikalingų būtinumą e, naikinant bakterijas, e, naudojant žemės ūkį ir panašiai. Tad į tai mes atsižvelgiam ir, ir mes vis dėlto norėtume geresnių taisyklių ES lygių ir tikimės kolegų paramos. Labai ačiū, Krista, už jūsų klausimo pristatymą. Iš tikrųjų matom, kad klausimas yra labai kompleksiškas ir suprantama, tema yra labai sudėtinga. Turim vieną vertus aplinkos, aplinkos apsaugą, kitą vertus vartotojų apsaugą ir Kita vertus turim konstatuoti, kad šiame sektoriuje veikia ne vien tik tai stambios įmonės, tačiau nemažai mažų jų ir vidutinių įmonių. Tad dabar išdėstit nuomonę ir dabar žodį suteiksiu šešėliniams pranešėjams. Jorgensenas. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat pranešėjai šiuo klausimu. Bendrais bruožais galiu štai ką pasakyti. Taip, iš tikrųjų, pranešime pateikta gerų e, to, to, to e, teisės akto mm, e, tam tikrų pas, kritinių punktų. Aš turiu ir kritikos pasakyti, ir gerų, į gerus dalykus atkreipti dėmesį. Dabar apskritai ta, ta, ta, ta, tas pranešimas, tai jis mus pasiekė labai vėlai, vos likus kelioms dienoms iki kalėdų ir, ir tas klausimas vis buvo atidė, atidėjinėjimas, bet aš tik tai turiu pasakyti, kad net ir šiandien aš negavau teksto danų kalba, Mes, turim, mes gavom pakeitimus vokiečių kalba, o viso, tekst, viso teksto sulaukėm praėjusį penktadienį, vakar bent jau. Tad iš tikrųjų turiu pasakyti, kad tikrai nedaug laiko buvo pasigilinti į tokį sudėtingą klausimą, kadangi jame daug labai techninių detalių. Bet visam tam juk reikia taip pat papildomo laiko įvertinti, taip pat pakeitimų galimus padarinius. Todėl aš tikrai norėčiau, kad, kad terminas, iki kurio e, būtų galima pateikti pakeitimų pasiūlymus, būtų dar nukeltas, kadangi vėl paminėsiu, koks sudėtingas yra šitas klausimas. Nežinau, kas čia tokį sprendimą priims dėl e, pakeitimų pakei pateikimo datos pirmininkas ar, ar pranešėja, bet um, nesvarbu, noriu, kad nukeltumėt. Dabar pirmiausia, dėl paties pranešimo turinio. Labai gerai, kad čia pabrėžta, jog čia kalbam apie tiek aplinkosaugą, tiek apie vartotojų apsaugą, sveikatos apsaugą ir kartu apie mažųjų vidutinių įmonių ir apskritai įmonių E, konkurencingumą. Labai gerai, kad čia pabrėžtas atsargumo principas ir taip pat e, užmojis sustiprinti teisės akto nuostatas. Dabar skaitydamas iš e, tekstą iš pirmo žvilgsnio man štai toks įspūdis susidarė, kad taip, iš tikrųjų mes turim kalbėti apie aplinką, apie sveikatos apsaugą, bet Kita vertus, mes aiškiai šiuo teisės aktu turėtume numatyti nuostatas, e, aiškės nuostatas e, ir, ir, ir kartu tam, kad turėtume efektyves nuostatas, nepakanka vieno teisinio pagrindo. Čia turėtų būti keletas teisinių pagrindų, toks trigubas turbūt teisinis pagrindas, tai yra, kad būtų kalbama ne vien tik tai apie 95 straipsnį apie vidaus rinką, bet ir apie aplinkosaugą ir apie sveikatos apsaugą. Manytume, tuo, būtent pasisakydami už tokį trejopą teisinį pagrindą, mes tikrai daugiau pasiektume. Uh, Ir tikrai tada, manyčiau, geriau tada būtų galima šitą teisės aktą įgyvendinti. Aš manyčiau, kad tokia galimybė yra realistiška. Dabar dėl tikslo šito teisės aktų. Tai mes turėtume daugiau pabrėžti štai ką, kad ypač tos jautrios grupės turėtų geriau būti apsaugotos. Jau apie tai užsiminta pirmame straipsnė, bet tą reikėtų sustiprinti. Toliau, nedidelės rizikos medžiagos apibrieštis. Turbūt sutiksit su manim, kad toji apibrieštis iš tikrųjų labai jau miglota, šiaip jau mes labiau pageidautume iš komisijos didesnio aiškumo, bet dabartinė apibrieštis iš tikrųjų labai, labai, labai miglota, ne, neaišku, neaiškios jos ribos ir todėl manytume reikėtų pateikti aiškesnę apibriešti ir kartu pateikti tam tikrų profesinių faktų, kaip e, tai yra, kad komisija tai padarytų, ką suponuoja ta apibrieštis. Toliau atskirimo kriterijus. Atribojimo atskirimo kriterijus. labai gerai, kad šiame, kad šia šio teisės akto atveju užsimota tiek pat, kiek mes savo laiku padarėm, kai aptarinėjom augalų apsaugos reglamentą. Tai yra sugriežtinti nuostatas. Tai gerai. Tačiau aš nenorėčiau sutikti su vienu dalyku, ponė pranešėja, tai yra, kai jūs numatot leidžiančias nukrypti nuostatas arba išimtis. Aš manyčiau, jau 45 straipsnis numato išimčių galimybę ir todėl, manyčiau, jūsų tos papildomos trys išimtis vargu ar reikalingos. Iš tikrųjų, ar, ar, ar, ar pravartu turėti išimtis gamintojams, e, ką jos praktiškai duos. Todėl aš tiesiog siūlau išbraukti tas jūsų numatytas ar siūlomas trys išimtis, bet mes su jumis galėtume tai detaliau aptarti. Aš nemanyčiau, kad tos išimtis atitiktų atsargumo principą. Dar vienas klausimas. E, santykis tarp nacionalinio leidimų išdavimo ar pri, medžiagų pripažinimo procedūros ir centrinio pripažinimo. Aš šiaip jau pats turiu dar pasigilinti į tą klausimą, kad tikrai aiškiau įsivaizduočiau padarinius, bet aišku, kad mes vis dėlto turėtume turėti aišku vaizdą to, kokių ve, veto galimybių turės valstybės narės. Apie tai mes kalbėjom aptardami augalų apskaitos reglamentą. Aišku, čia nėra tas pats, bet tam tikrų bendrų elementų yra. Ir čia šiuo atveju tikrai reikėtų numatyti galimybę valstybėms narėms e, irgi reglamentuoti tam tikrų medžiagų e, galimybės pripažinti tam tikras medžiagas tam tikrais specifiniais atvejais. Bet čia vėlgi techninės detalės, mano šiaip jau komentarai tokie daugiau bendro pobūdžio, bet dar kartą pabrėšiu, kad tikrai man reikia daugiau laiko, kad galėčiau pateikti gerus, kokybiškus pakeitimo pasiūlymus. Vakar vos sulaukęs viso šito pranešimo teksto, Ir kaip jau gavau pakeitimo pasiūlymus, aš juos gavau vokiečių kalba, tačiau aš truputėlį kalbu vokiškai, tačiau tikrai mano vokiečių kalba nestipri. Ja, da kann man natürlich noch üben. Äh, ja. äh, und Žinoma, e, biocidų pranešimas yra galimybė jums patobulinti jūsų vokiečių kalbą, ar ne? Jeigu galėtume prailginti terminą iki savaitės pabaigos, jeigu pranešėjas sutiktų, tai turėtumėte daugiau laiko ir galbūt gautumėte vertimą į danų kalbą. Kai kurių kolegų šešėlinių pranešėjų nėra, Geoling nėra. IMKO komiteto atstovės, atsovo Marijos Torin yra taip pat. Resterosi, pirmasis sąraše. Ačiū. Pirmininkė, penkių dienų prailginimas termino yra nepakankamas, nes reikia įdėti labai daug darbo į šį tekstą sritis labai sudėtinga, tekstas labai sunkus. Ir jeigu padarysime klaidų, gali kilti didelių problemų visuomenės sveikatai, gamintojams ir vartotojams. Pirmiausia, turime išsiaiškinti, kad yra didžiulis skirtumas tarp įvairių biocidų Kai kurie biocidai, pavyzdžiui, vartojami na, atskartyti uodų ir ant įpakavimo turi būti parašyta, ar tame produkte yra biocidų ir ar jį galima panaudoti namuose. Yra kitų produktų nuo odų, kurie naudojami E, nuodyti uodus, kurie yra pavojingi žmogaus sveikatai, jie naudojami tada kitose aplinkybėse. O trečia kategorija yra produktai, kurie labai pavojingi žmogaus sveikatai, tačiau naudojami e, nuodėjant uodus, tačiau jie turi būti naudojami labai griežtosiamis sąlygomis ir žmonės turi būti įspėti apie jų naudojimą. Taigi, yra bent trys produktų kategorijos skirtos nuodyti uodus. Viena kategorija yra labai įprastiniai produktai, naudojami namuose. Tačiau yra produktų, kurie, kurie galim, kurias galima naudoti tik tai lauke. Ir išskirtinėmis aplinkybėmis yra produktų, kurie naudojami specializuotų firmų naikinant uodus didelėse teritorijose. Taigi nėra taip paprasta diferencijuoti šias skirtingas medžiagas, kurios išlieka aplinkoje ir gali kelti įvairius pavojus. Taigi turime būti atsargus. Kalbant apie fungicidus, kurie taip pat yra biocidai, paprastai jie yra inkorporuoti į tam tikrą produktą ir turi būti numatytas laikotarpis, kuris turi praeiti po to produkto panaudojimo. Jeigu jie naudojami augalų apsaugai, tai turi praeiti tam tikras laikas, kol jų pėtsakai išnyks. Galbūt tas produktas, jeigu aš jį suvalgysiu praėjus dešimčiai dienų, o ne trisdešimčiai, taigi man gali kilti pavojus turi būti sprendimų, kad būtų galima patikrinti e, fungicido išlikimo produkte laikotarpį. Tai nėra pakankamai gerai reglamentuota ir problema yra svarbi, nes juk žmogus gali suvalgyti nuodų, jeigu per anksti produktą valgytų. Pavyzdžiui, kitos, kalbant apie kitus e, produktus, pavyzdžiui, arbūzus ar melionus, e, jis gali būti apdorotas gana stipriais preparatais iš išorės, nes niekas žievės nevalgo. Tačiau, kalbant apie obolį, jeigu panaudosime panašų produktą, tai obalio žievelė yra valgoma ir žmogus gali apsinuodyti. Taigi, reikia skirti šiuos dalykus. Ir taip pat yra labai e, daug kitų pro, e, vaisių, daržovių ar uogų, kurie valgym, valgomi visi. Pavyzdžiui, braškės, vynogės, vyšnios, niekas nelupa jų odelių. O šie produktai yra taip pat yra apdorojami vairiais preparatais. Vyšnios, oboliai yra tokie žemės ūkio produktai, kurie apdorojami gana daug cheminiais preparatais. Toliau, žymėjimo standartai. Jeigu taikytume komisijos pateiktą tekstą, būtų neįmanoma tiesiogiai parduoti jokių e, miško uogų, nes jų žymėti ar ženklinti atskirai negalime. Pavyzdžiui, uogos parduodamos turguje e, sezono metu parduodami kilogramais, dideliais kiekiais ir nėra supakuoti. Kaip galime juos ženklinti, jeigu nėra pakuotės? Pavyzdžiui, guli turguje krūva e, žemogių ir ją žmogus pardavinėja, kaip jos galima ženklinti atskirai. Taigi, apie tai tekste nekalbama ir mums reikia dar daug pasidarbuoti, kad nesukurtume didelių problemų tiek vartotojams, tiek gamintojams. Taigi aš norėčiau, kad būtų skirtas ilgesnis terminas, kad komiteto nariai galėtų panalizuoti tekstą, kuris yra iš tikrųjų sudėtingas ir labai svarbus. Ačiū, ponė Rosi. Už tokią įžangą į vaisių auginimą. Išgirdome apie žemogės ir kitus vaisius yra skirtumas tarp jų, žinoma, jūs teisus. Man atrodo, dar yra Antonija Pralanova, mūsų šelinė pranešėja. Taip, ačiū pirmininkė. Aš Korin Lepaž vardu pasisakysiu, ji atsiprašo, kad negalėjo atvykti, užstrigo Prancūzijoje, ji dėkoja pranešėjai už parengtą labai neblogą pranešimą. Tai yra didžiulis darbas, dėja, Kaip jau paminėta, jai nepavyko detaliai apie pranešimą pasisakyti, nes pranešimas gautas tik tai prancūzų ir e, anglų kalbomis labai vėlai. Ir dėl to mes pritarėme tam, kad būtų prailgintas terminas pakeitimų pateikimui. Korin Lepaš taip pat pritarė tam, kad viena savaitė būtų per mažas laikotarpis atidėjimui, nes e, tokiam techniniam klausimui reikia daugiau laiko. Ir e, pranešimas iššaukia nemažai pastabų. Korin Lepaž pritarė kai kuriems pakeitimams, kurie pagerintų komisijos pasiūlymą. Pavyzdžiui, jį pritarė reikalavimams vandens apsaugai, naujų nuostatų įvedimui dėl pavojingų medžiagų ir taip pat pritarė dešimtam pakeitimui, kai būtų žingsnis į priekį saugant žmonių ir gyvūnų sveikatą, taip pat ir aplinką. Be to, pranešime nesprendžiami svarbiausi klausimai, kurie iškelti komisijos pasiūlymą. Pavyzdžiui, dėl penkto straipsnio, šio straipsnio patikslinimas gerai, tačiau pranešime vis tiek dar leidžiamas kancerogeninės, toksinės medžiagos, kitos pavojingos medžiagos pateikti į rinką. Be to, Karim Lepaž nerimauja, kad išimtis dėl skirtinių kriterijų pagal penktą straipsnį yra leidžiami, norėtų paprašyti pranešėją ir komisiją pasakyti, ar nepaka, nepakaktų penktų, penktojo straipsnio e, išskirtiniams atvejams. Dėl tos priežasties Karinė Paž įtrė komitete pakeitė pakeitimų, kad būtų išbrauktos šios išlygos numatytos penktame straipsnėje. Dėl nedėlės rizikos požiūrio jis supranta komisijos nuomonę, tačiau norėtų, kad geriau būtų apibriešti negalės rizikos produktai. Pavyzdžiui, pavyzdžiui nebuvimas kontakto nėra e, pagrindas pasakyti, kad biocidas yra nedėlės rizikos. Dėl centralizuoto leidimo pranešėja nori užtikrinti, kad būtų taikomas centralizuotas, centralizuoti leidimai biocinėms medžiagoms. Pone Lepaž atrodo, kad e, šešėliniai pranešėjai turėtų dar aptarti šį klausimą dėl pesticidų įvertinimo sistemų. Korina e, Paž kelia nerimą pas, pasiūlymai pakeisti šios standartus pasaulio sveikatos organizacijos pesticidų įvertinimo sistemą. Ji nėra įsitikinusi, kad ši sistema atitinka Europos standartus ir reikalavimus apsaugoti piliečius nuo neįjamo insekticidų poveikio. Dėl skaidrumo ir konkretaus nano medžiagų klausimo pana Lepaž sako, kad tai trūksta duomenų dėl biocinių medžiagų ir poveikio sveikatai bei aplinkai. Visa informacija dėl, apie medžiagas, taip pat e, statistika turėtų būti viešai prieinami ir nuolat atnaujinami. Ypač ji nori pareikalauti ataskaitos dėl e, nano medžiagų poveikio ir ji pateiks pakeitimą e, šio klausimu. Geriausia būtų surenkti šešėlinių pranešėjų sustikimą, kad būtų galima daugiau e, pasikalbėti ir parengti kompromisą. Ačiū. Dankšön, Sabine Vilts. Ačiū, Sabina Virts. Ačiū, aš su GUE šešėlinė pranešėja. Pone Klas, Jūsų pranešimas yra labai draugiškas pramoniai, kaip aš suprantu. Reglamentas dėl biocidų leidimų išdavimo nepasiekė tokių pačių standartų kaip pesticidų direktyva. Pesticidų direktyvoje yra numatytas ribotas, riboto taikymos rytis, ka, ka, kam pritarė e, ekspertai o biocidai naudojami visų. Ypač problemų kelia tai, kad jeigu pagalvosime apie leidimus medžiagoms, kurios tariamai kelia nedidelį pavojų. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie e, leidimus biocidams, kurie nekelia pavojaus, na, biocidai dažnai patenka ir į tokių žmonių akiratį, kurie yra gana pažeidžiami, pavyzdžiui, vaikai ar moteris. Yra produktų, kurie tariamai kelia nedėlį pavojų ir jiems leidimai išduoti vienoje valstybėje narėje gali būti naudojami visur. Tai yra didžiulė problema. Jeigu kalbėsime apie europinio ligmens leidimus biocidams, tai valstybės narės turi turėti teisę neišduoti leidimo biocidui, nes yra skirtumų, e, kultūrinių skirtumų, kaip traktuojami biocidai, pavyzdžiui, insekticidų naudojimas viešai ar namuose, o moksliniai tyrimai skirti įvertinti poveikį yra sudėtingi. Labai dažnai e, produktai pasklinda e, tarp žmonių ir lengviau e, atlikti mokslinius tyrimus skirtus pesticidams, nes pesticidus naudoja ekspertai ir lengviau išmatuoti tą poveikį. Tačiau jeigu kalbėsime apie kai kurias medžiagas, pavyzdžiui, nano medžiagas e, kūdikių buteliukuose ar e, dantų pastos tubelėse. Tai yra produktai, kur yra nano medžiagų, nano dalelių. Tai atsižvelgiant į šios temos sudėtingumą ir mūsų tikslą apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą, tai erdvės patobulinimams yra. Ir aš norėčiau, kad būtų numatytas dar ilgesnis laikotarpis pakeitimų pateikimui. Ačiū, tariau, ponas Šliuteris. Pirmiausia, noriu pritarti prašymui pratesti terminą. Labai e, iš tikrųjų sudėtinga būtų tai padaryti greičiau. Pirmiausia, norėčiau paminėti pozityvius aspektus, ypač penktojo straipsnio pagerinimus, Man atrodo, kad komisija padarė didelę klaidą, neįtraukdama įvairių medžiagų į šį sąrašą, tai labai gerai, kad jūs tai padarėte. Ir labai malonu matyti nano medžiagas jūsų pasiūlymuose. Labai gerai, kad jūs tuos dalykus konkrečiai paminite nepritariu Jums dėl to, kad visiškai būtų panaikinta valstybių narių atsakomybė. Turime skirtingas kultūras, tradicijas, e, savanoriškus susitarimus ir taip toliau ir taip toliau. Ir manau, kad reikia palikti tam tikrą kompetenciją valstybėms. Ir įdomu, ar cheminių medžiagų agentūra turi administracinių pajėgumų e, susidaroti su tą papildomą naštą, ypač dėl, turint galvoje, ryč jau sukeltas problemas ir naštą. Taip pat norėčiau, kad būtų daugiau apribojančių kriterijų. Pavyzdžiui, penktame straipsnėje 2b punkte. Jeigu, sakykime, ar kriterijus, ar tai yra sukelia didelį pavojų sveikatai. Pavyzdžiui, Stokholmo regiono specialistais man yra sakęs, kad labai dažnai e, ligoninėse geriau panaudoti paprastą alkoholį paviršių valymui, o tikrus biocidus panaudoti įrangai ir specialiems poreikiams. Jeigu e, biocidai plačiai būtų naudojami ligoninėse, e, nebūtų naudojami ten, kur jie nėra būtini iš tikrųjų, tai jų poveikis būtų labiau ribotas. Taigi norėčiau, kad būtų visiškai šimtis tas 2B punktas. Aš iš tikrųjų taip pat nepasitikiu terminologiją, pavyzdžiui, esant normaliam naudojimui. Pavyzdžiui, jeigu, kalbė, jeigu kalbėsime apie toksinų paskleidimą, tai jis atsitinka, kai yra kažkoks gėdimas. Taigi, jeigu yra uždaros sistemos, labai veiksmingos valymo sistemos, vien tik tai įvykus gėdimui vienai valandai, per tą vieną valandą išmetimas produktų gali būti didesnis negu per metus. Tai neturėtų bendras kriterijus, reikėtų ir čia apribojimų. ir pagaliau vandens valymo įrenginiai turėtų būti atskirai e, svarstomas, kai kalbame apie vartotojų grandinę, nes tai turėtų būti atskiras kriterijus apribuojant tokių medžiagų naudojimą. Taip pat e, rezistencija antibiotikams. Daug e, produktų yra susijęs su žmonių gazdinimu nes kartais sveikiau būti e, šiek tiek pravinomis rankomis, nes jeigu turime visiškai sterilizuotas rankas, tai daug gali greičiau susirgti, negu kad e, jeigu esi, e, na, susipažinęs, taip sakant, su įvairiais virusais ir panašiai. Nežinau, ko nori čia liberalai dėl mažųjų e, įmonių, tai jos dažnai neturi pakankamai žinių. Kartais apribojimai joms padeda, kartais ne. Reikia e, ieškoti kompromiso, kaip šį klausimą spręsti, nes kartais reglamentai e, e, padeda, o kartais ne. Taigi reikia dar šį klausimą aptarti mums. Ačiū. Aš ne šešėlinis pranešėjas, dar turime kitą žaliųjų atstovą, tačiau jo čia šiuo metu nėra. Ja, Anja Weisgerber. Pone Weisgerber. Pone pirmininkė. Pone Klas, norėčiau pasveikinti Jūs, parengus nuostabų pranešimą. Jis yra labai išsamus, labai teisinga linkme nukreiptas norėčiau pateikti keletą komentarų. Turiu ir keletą klausimų. Pirmiausia, dėl bendrijos leidimų išdavimo. Pagal dabartinę direktyvą visi biocidiniai produktai gauna leidimus valstybėse narėse. Kaip sakote, dabar komisija siūlo be valstybių narių leidimų išduoti ir ES leidimus, tačiau tik tai tiems produktams, kurių pavojus yra nedidelis. Ir tik tai tiems produktams, kurie turi aktyvių medžiagų. Tai yra žingsnis tinkama linkme, tačiau tai yra tik tai, taip sakant, pusė žingsnio žengta. Ir dėl to tenka apgailę stauti. Kita vertus, labai džiaugiuosi tuo, kad ką siūlė pranešėja. Jis siūlo centralizuotai išduoti leidimus visiems biocidiniams produktams ir tai yra tikrai labai svarbus aspektas. Komisija savo poveikio vertinime teigia, kad ES leidimų išdavimo sistema būtų veiksminga ir paskatintų uh, dėkti naujoves naujiems produktams ir mažą pavojų kelintiems produktams. Mane taip pat domina štai kas. Yra kalbama apie pesticidų leidimų išdavimą. Taigi aš norėčiau sužinoti valstybių narių požiūrį šiuo klausimu. Galbūt jau vyksta dėrybos ir su taryba. Taigi, norėčiau valstybių narių įvertinimo. Kaipgi taryba žiūri į tai ir koks, kokia yra tarybos reakcija? Manau, geras pasiūlymas gamintojų prašymų valstybėms narėms na, analizuoti leidimus. nes valstybės narės turi, aišku, bendradarbiauti ir su nacionalinėmis institucijomis, ne tik su agentūra dirbančia Helsinkije. Ir taip pat norėčiau kalbėti apie nano dalelytės, apie nano dalelyčių apibriežti. Strasbūre balandžio mėnesį mes parengėme rezoliucijos projektą dėl nano dalelių ir konstatavome, kad nano dalelytės gali būti naudojamos įvairiuose procesuose, gaminant įvairius produktus, pavyzdžiui, konstruojant automobilius, kuriant medicinos prietaisus. Ir mes nenorime užkirsti kelio moksliniams tyrimams, tačiau mes turime delikačiai žiūrėti į šią naująją technologiją. Jūs paėmėte nano dalyčių apibriešti Ir tai yra turbūt viena iš pirmųjų nanodalelyčių apibrėžčių apskritai. Mes turėtume spręsti šį su nanodalelytėmis susijusiu klausimą atsižvelgdami į dabartinius teisės aktus. Jeigu tai yra pirmoji nanodalelių apibrieštis, mes turime analizuoti, ar ji taikoma tik biocidiniams produktams, nes bendra nanodalelio apibrieštis turės būti taikoma ir kitiems produktams. Mums reikia visą apimančios apibriešties, atsižvelgiant į naujausias technologijas. Taigi apibriešties klausimas yra labai svarbus ir biocidinių produktų leidimai. Ateityje produktai bus galimi naudoti, jeigu jie bus patvirtinti. Taigi, kalbant iš vartotojų perspektyvos pozicijos, toks pasiūlymas yra tinkamas, tačiau pareiga išduoti leidimus visiems biocidiniams produktams yra labai plati, ypač kai kalbame apie cheminių medžiagų importavimą į ES. Kaipgi mes ketiname prižiūrėti visą tą procesą? Norėčiau sužinoti ir komisijos nuomonę šiuo klausimu. Jeigu kalbame apie biocidinius produktus, kaipgi visą tą ketiname stebėti? Turime sutelkti dėmesį į cheminės aktyves medžiagas ir leidimų išdavimas šioje srityje turėtų būti labai griežtas. Jūs minėjote kriterijus kriterijus, iš pesticidų direktyvos labai griežtus kriterijus, mes nustatome labai griežtas taisyklės, kodėlgi mums neįvesti griežtų kriterijų ir biocidiniams produktams ir kaip mes stebėsime importuojamus produktus. Svarbu būtų suderinti ir kaštus, bet planuojamas metinis mokestis, ypač mažoms įmonėms, tikrai sukels nemažų problemų. Taigi sveikinu jūsų pasiūlymą atsisakyti tokio metinio mokesčio. Ir kitas dalykas - biocidiniai produktai, kurie kelia nedėlį pavojų. Dabar turime aiškę nedidelio pavojaus apibriežti ir mes turėtume nustatyti ženklinimą kad gautinis vartotojas turėtų informaciją apie produktą keliantį nedidelį pavojų, kad vartotojas žinotų, kad vartoja nelabai pavojingą produktą. Taip reikėtų atskirti nedidelę riziką keliančius produktus ir kitus. Taigi sveikinu dar kartą Jūs parengus šį pranešimą. Pirmininkas, labai Jums ačiū. Suteiksiu žodį komisijai ponui Polspet. O dabar ponas Speit. Many thanks, Chair. <clears throat> And many thanks also to Mrs. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū taip pat poniai Klas už nuveiktą darbą rengiant šią, šį pranešimą. Pranešimas iš ties yra geras tolimesnio darbo pagrindas. Keletą aspektų norėčiau paminėti, kuriems komisija pritarė. Pirmiausia, E, atskirimo straipsnė e, nu, numatymas papildomo, e, tai yra papildomo kriterijus, numatymas mes tam galim pritarti, PBV, PVBP ir POP medžiagas, medžiagoms taik, taikomas. Kitas aspektas, kuriam pritarėm, Tai yra, kai kalbam apie tai, kad reikėtų patikrinti dar nano medžiagas Aišku, tai, apie tai užsiminta, tačiau tai reikėtų išdėstyti aiškiau, mes galim tai padaryti. Pone Weisgerber pasiūlė pasigilinti į būtent tokių medžiagų apibriešti. Ta apibrieštis perimta iš naujoviškų maisto produktų teisės akto. Ir dabar komisija pateikdama štai tokią apibriešti, jis siekia Jis siekia bendresnės e, nanomedžiagų technologinių produktų apibriešties. Papildomi aspektai, jie yra konstruktyvūs, tai turiu galvoje apie nuostatą dėl apdorotų maisto produktų, e, atskiriant vidaus ir išorės faktorius. Iš tikrųjų, šiaip jau ir taryboje mastoma ta linkme, tai sveikintina. Toliau e, atkreiptas dėmesis į, dėmesys į straipsnius, kur kalbama apie prekių ženklinimą, e, buvo užsiminta taip pat apie išorės poveikį ir tai suprantama. Tačiau, kalbant apie produktų šiaip jau šalutinį poveikį. Tai antai, sakykime, sofų tam, tikri, tam tikros medžiagos. Ir pagaliau 94 pakeitimas, tai informacijos teikimas visuomeniai komisijai tai priimtina. Ir iš tikrųjų, tokiu būdu tikrai tada jau galim uh, visiškai pas, pasinaudoti biocidinėmis medžiagomis. Tačiau kitas klausimas, kiek tai e, šiaip jau dera tokios konkrečios nuostatos turėjimas biocidų pateikimo į rinką direktyvoje. Ta būtų galima toliau aptarinėti. Kiti aspektai, kurie komisijai keltų sunkumų. Pirmiausia, e, E, agentūrai teksantis papildomas darbo krūvis dėl trumpų terminų ir konkrečiai 67 pakeitimas, vėlgi ten numatomas tas laiko terminas nuo 9 iki 3 mėnesių sutrumpinamas, bet turėtume vis dėlto turėti galvoje agentūros, agentūros ir dabartinę, dabartinę darbo apimti, kuri darbą tenkantį taip pat dėl REACH reglamento. Dėl leidimų išdavimo centralizavimo, tai vienas svarbiausių elementų komisija šiaip palankiai vertina, nes tikrai tam tikrais atvejais tas procesas gali būti naudingas, tačiau reikėtų užtikrinti reikiamą pusiausvyrą. Bet kita vertus, mes juk nežinom, kiek iš tikrųjų medžiagų, kiek e, medžiagų, kurias reikės įvertinti e, vartojama rinkoje 10 tūkstančių ar, ar panašiai. Ir vėl e, turėkim galvoje agentūros darbo krūvį. Kiti svarbus aspektai ponios klas pranešime tai pusiausvyra tarp tų pramonės įmonių, kurios jau yra e, sistemoje, kurios jau išleido e, būtent tam, tam tikrų lėšų ir tų įmonių, kurios dar nedalyvauja toje sistemoje. Čia turiu galvoje, sakykime, mažas įmonės, kurių rinkos dalis nedidelė ir kurios jau antroje pakopoje ketina jau įeiti į šią sistemą. Uh, Tad mes iš tikrųjų neturėtume atstumti tokių įmonių, mes turėtume sudaryti joms sąlygas prieiti, įeiti į rinką ir tą mintį reikėtų dar tikrai atidžiau įvertinti. Tad vėlgi paminėtina šiame kontekste 60, 86 straipsnis tačiau labai svarbu, kad nesusikurtų įmonių monopoliai ir tikrai neteisėti visokie įmonių dariniai. Dar kitas dalykas - metinio mokesčio išbraukimas, bet kita vertus komisijos mintis buvo tokia, kad reikėtų paskleisti, e, išlai, išsklaidyti jas išlaidas, paskirstyti per didesnę produkto patekimo į rinką grandinę tai darant būtent nustačius metinį mokestį. Be to dar nemažai pakeitimų dėl papildomų alternatyvių pakaitinių produktų. Šiaip jau tokie produktai jau, jau jais operuojama praktiškai, praktiškai, tačiau vargu ar reikėtų numatyti konkrečių teisės akto nuostatų. Klausimai komisijai. Ponas Jorgensenas, taip, komisija iš tikrųjų masto apie tokius produktus, kaip su jais elgti su produktais, kurių rizika nedidelė. Taip, mes pripažįstam, kad reik, galima pagerinti nuostatas ir iš tikrųjų mes šiaip jau užsimoja tai padaryti. Be to buvo klausimas dėl išimčių, dėl tokio e, išimčių tų 85 straip, 45 straipsnis, jis taikomas konkretiems atvejams ir trump, trumpam laikotarpiai. laikotarpiai. Antai čia turiu galvoj tokius, tokias medžiagas kaip žiūrkių nuodus. Jie, bet jeigu mes vėl taikysim ta, tas nuostatas, tai tada tikrai nu, neužtikrinsim tokių medžiagų e, teikimo grandinės. Bet čia šiaip jau reikėtų tokius atvejus įvertinti konkrečiai. Apie tai aš kiek atsimenu buvo kalbama šiame komitete prieš kurį laiką. Ir iš tikrųjų visuomeniai reikia didesnio aiškumo, nuspėjamumo. Ir galutinį klausimą pateikė Weisger, Weisberger dėl tų straipsnių, kuriuose kalbama apie apdorotus produktus. Mes šiaip jau svarstom tą klausimą. E, čia yra sveikatos klausimai susipina su ne, ne, ne vienodom konkurencijos sąlygom, bet mes ieškom pragmatiško požiūrio. Čia neturim galvoj, kad e, tikrintojai turėtų e, tikrinti kiekvieną uh, produktą. Todėl mes numatėm tam tikras nuostatas susijusias su že, produktų ženklinimu, kad e, visos grandinės vartotojai iš tikrųjų galėtų lengvai nustatyti tuos produktus, kurie kelia problemų. Tad tikiuosi atsakiau į visus jūsų klausimus. Labai ačiū. Äh, Labai ačiū komisija. Dabar vėl žodį suteiksiu pranešėjai Kristai Klas. Galbūt jūs ga, ką nors galėtumėt pasakyti apie laiko terminus. Čia buvo siūloma pakeitimų pateikimo terminą numatyti iki kovo 11 dienos. Iki kovo 11, nes tikrai tada tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad tai, kad tas tekstas bus išverstas į visas kalbas, nes kai, kolegos, kai kurie kolegos tikrai pageidavo ilgesnio laiko termino. Tad e, čia ponia atėjo iš kito komiteto, Mes kalbam beje apie biocidinės medžiagas ir dabar aš ką tik žodį suteikiau klausimo pranešėjai. Ačiū ponė pirmininkė ir ačiū pasisakiusiems šiuo klausimu kolegoms. Nes mes pradedam tik aptarinėti šį klausimą ir iš tikrųjų labai, labai gerai, kad jūs išdėstėt nuomonę. Šios dienos diskusija parodė, kaip įvairiai mes vertinam biocidinių produktų temą. Dėl pakeitimų pateikimo terminas, jo nukelimas į kovo 11 dieną, tai tikrai man jis problemų jokių nekelia. Aš tikiuosi, kad tekstas tada jau bus išverstas į e, daugiau ar visas oficialiasias kalbas. Ta problema beje nenauja. Ne, ne Tad e, tikiuosi, kad tai bus padaryta bet suprantama, gali kilti vertimo raštu problemų ir, jeigu, ir tiesiog jeigu bus pateikti, jeigu pakeitimai bus pateikti paskutinę akimirką, tai tada ne visada galim užtikrinti jų išvertimą į visas kalbas. Tad man atrodo, kovo 11 diena, kaip pakeitimų pateikimo terminas, yra gera. Aš pasižymėjau kolegų, kolegų mintis, e, kolegų klausimus. Pasistengsiu juos atsakysiu, atsakyti. Ponas Jorgensenas, yra mes su ponu Jorgensenu šiaip jau palaikėm ryšius, e, aš palaikiau su juo ryšius rengdama e, šį pranešimą. Labai svarbu, kad čia teisingai buvo paminėta, kad biocidiniai biocidiniai produktai turėtų mums padėti, jie yra labai svarb, svarbus, jie turėtų mums padėti ir, ir nekenkti. Tad e, tikrai būtų malonu, jeigu mums pavyktų susitarti dėl ribinių verčių. Toliau buvo klausimas dėl išimčių ir buvo pasiūlyta iš vis e, išbraukti užimtis, išimtis. Komisija išdėstė savo požiūrį į išimčių klausimą. Aš sutinku su komisijos nuomonė ir iš to, kas pasakyta, matyti, kol mes, tai yra tai, kad kol mes neturim jokių alternatyvų, tai mes turim vis dėlto išlaikyti išimtis taikomas tam tikriems biocidiniams produktams. Be to įvairių nuomonių buvo išdėstyti išdėstė, tai yra įvairių frakcijų atstovai e, skirtingai vertino būtent išimčių klausimą. Kitas klausimas buvo dėl teisinio pagrindo. Man atrodo, kad dabartinis pasirinktas teisinis pagrindas e, jo galėtų pakakti, nes e, vėlgi, jeigu daugiau bandytume ieškoti teisinių pagrindų, tai dėl to visas procesas šiaip jau sulėtėtų dėl veto galimybių galių suteikimo valstybėms narėms, turiu galvoje naujų, naujus biocidinius pro, produktus, čia tokia Danų iškelta problema, aš ją puikiai suprantu. Bet kita vertus, vidaus bendroje vienoje rinkoje mes jau pageidaujam vienodų taisyklių Kita vertus, e, be abejo, čia teisingai buvo pasakyta, kad biocidinių produktų šiaip jau klausimas, e, šiaip jau e, nevienodas įvairiose valstybėse narėse, skirtingos klimatinės sąlygos, kitokie metų laikai ir panašiai, bet vis dėlto kalbant apie biocidinius ir ypač apie biocidinius produktus kalbant, klausimas šiaip jau nėra toks aiškus, vienprasmiškas. Nes viena pirkti ir naudoti biocidinius produktus, sakykime, Italijoje, kita vertus Vokietijoje. Todėl mes turėtume vis dėlto derinti požiūrį. Kolega Rosi pasakė įdomių dalykų. Aš irgi tai tada jau atkreipiau dėmesį. Jūs kalbėjot apie įvairių vaisių purškimą, bet jūs daugiau turėjot galvoje pesticidus, o čia mes kalbam truputį apie ką kitą. E, kai kalbam apie biocidinius produktus, tai remiamės pirmiausia rizikos analizė, tokių produktų rizikos analizė. Uh, Kita vertus, mes grįžtam prie diskusijos, kuri vyko, kai aptarinėjom pesticidus, bet ten mes kalbėjom apie pavojų, čia kalbam apie riziką. Ir čia dabar kalbam apie biocidinius produktus, kurie vartojami įvairioms reikmėms. Paprastai čia reikėtų skirti profesinius biocidinių produktų to, vartotojus nuo tokių eilinių vartotojų. Profesiniai vartotojai turėtų būti išmokyti tinkamai elgtis su biocidiniais produktais. Antai, jeigu, o, be, o kitais atvejais, sakykime, parduodant kokį uodų purškimo, kokią uodų purškimo medžiagą, supermarketuose. Tai tokie produktai turėtų būti aiškiai pažymėti ir, ir juose turėtų būti pateikta aiškiai naudojimo informacija. Dėl terminų ir dėl išimčių, man atrodo, aš jau atsakiau, dėl ženk, produktų ženklinimo irgi atsakiau, tačiau noriu pabrėžti, kad mes vis dėlto turėtume numatyti e, ir išlaikyti centrinę leidimų sistemą ir tokiu būdu tikrai palaikyti vidaus vienos bendros rinkos veikimą. Kai kurie kolegos vėlgi užsiminė apie veto galių suteikimą valstybėms narėms, aš šitą klausimą jau atsakiau, ponas Šliteris jau išėjo iš salės ir jis paminėjo tą klausimą, kad imuniteto būtent ūkdymo klausimą, sakykime, vaikai augantis visai sterilioje aplinkoje, jų imuninė e, atsparumo sistema nukenčia dėl to. Kita vertus, tikrai mes neturėtume mestis į kitą kraštutinumą ir tiesiog e, neberekomenduoti plauti rankų ir panašiai. Pone Weisgerber, kalbėjo apie nanomedžiagas, nanodalelės. Tokių medžiagų apibrieštis paimta iš nano vadinamųjų maisto produktų teisės akto, o komisija komentuodama šitą klausimą, sakė, kad ji ieško bendresnės apibriešties, kuri tiktų visokioms medžiagoms bet aš manyčiau visai būtų pravartu turėti tokią apibriežtį, kuri, yra jau, kuri būtų geresnė už dabar vartojama. Labai svarbu, kad e, taip pat, e, kuriant apibriežti, būtų atsižvel, atsižvelgiama į nano dalelės. Mažųjų ir vidutinių įmonių klausimas buvo pasakyta, kad joms reikėtų sudaryti geresnės sąlygas pateikti savo produktus, biocidinius produktus į rinką. Tokio, tokioms įmonėms, kurios pageidauja pardavinėti savo produktus visoje ES teritorijoje, joms turėtų būti numatyta galimybė gauti bendrijos ES pardavini, leidimą pardavinėti ne, kartu nedidinant administracinės naštos tokioms įmonėms. Šiaip jau pačią kontrolę turėtų atlikti, kaip ir dabar, valstybės narės. O įmonės, kurios jau daug išleido lėšų, gaudamos leidimą, tikrindamos savo produktus, kad e, jos kad jos galėtų toliau tebesinaudoti tokią procedūrą. Tad e, kitas klausimas, kuris nusipelno dėmesio, yra biocidinių produktų ženklinimas. Tas klausimas nėra iki galo išspręstas, kadangi daugybę įvairiausių produktų tada reikėtų išbandyti. Tam tikras papildomas medžiagas, juose esančias reikėtų įvertinti ir reikėtų apsispręsti, kaip tada tokius produktus ir jų atskirus tuos elementus ženklinti, ar visą produktą, ar, ar ženklinimą atskirų dalių, jų aktyviųjų agentų galbūt pastarasis kelias galėtų būti kelias į priekį. Ačiū, ponė pirmininkė, tikiuosi tolimesnės diskusijos. Labai ačiū, ponė Klas, kad pristatėte šią plačią temą. Taigi, galtinis terminas yra kovo 11 diena pakeitimams teikti, vidurdienis ir noriu pasakyti, kad nauja, e, pakeitimams pateikti reikia naudoti naują sistemą. Toliau. Šešioliktas klausimas. Jungtinė Baltijos jūros mokslinių tyrimų ir plėtros programa bonus. Pranešė yra Ana Rosbach. Prašom pristatyti šią, šį klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasistengsiu kalbėti trumpai, kadangi laikas šuliuoja į priekį iš pirmo žvilgsnio atrodo tema nėra jau tokia didelė, problemiška, tačiau toji tema yra svarbi. Kodėl? Kadangi mes kalbam apie mokslinio tyrimo programą, jūs teisingai paminėjot, ponė pirmininkė, ir dar praėjusiu metu pabaigoje parlamentas spalio 29 dieną e, parlamentas priėmė sprendimą, kad būtų pagal Lisabono sutartį, kad ta programa e, šiaip jau būtų atnaujinta. Programa bonus, kad ji pakeistų Eranet Plus dabartinę programą. Ta programa stengiamasi sutelkti aštuonias ES valstybės narės, kurios, kurios yra išsidėščiusios aplink Baltijos jūrą, kad šios valstybės narės sutelktų mokslinio tyrimo išteklius, sutelktų, susikoncentruotų į bendrą Baltijos jūros aplinkos tyrimą. Danija, Vokietija, Švedija, Suomija, Latvija, Liet... E, Estija ir Lietuva. E, bet kol kas e, ne, nepavyko e, šitą projektą pritraukti Rusijos, nei Baltarusijos ar Gudijos. Tad tos šalis šiaip ar taip e, turi vienokią ar kitokią prieigą prie Baltijos jūros, kadangi upės per jas tekančios įteka į Baltijos jūrą. Ir Todėl labai iš tikrųjų būtų svarbu įtraukti tas dvi minėtas šalis, Rusija ir Baltarusija, į mokslinio tyrimo programą bonus 169. E, čia daugybę dalykų galėčiau paskaityti, šitos programos tikslą, kitus dalykus bet svarbiausias tikslas yra sukaupti žinias, susintetinti žinias e, apie galimus įvairius padarinius Baltijos jūros aplinkai, e, aplinkos saugos, saugumo, e, visokius išmetalus iš laivų, kitokius dalykus, kad mes turėtume išsamų padėties vaizdą. Todėl taip šiame kontekste būtent uh, nuomonė yra labai svarbi. Dabar pateikimų pakeičiau keletą. Manyčiau, kad bonus programa mes turėtume ne vien tik tai skatinti toje programoje dalyvaujančias šalis e, e, šiaip jau pateikti savo tyrimų rezultatus, bet kartu, bet kartu tuos rezultatus uh, tyrimų rezultatus viešinti. Be to, kaip jau sakiau, labai svarbu į programą įtraukti Rusiją ir Baltarusiją kaip trečiasią šalis. Ir dar vienas dalykas labai svarbus - ekonominiai, ekonominės sąnaudos, e, išlaikant biologinę įvairovę. Antai Baltijos jūroje be visą kitą yra labai tokie nu, išgaudyti menkių telkiniai, skumbrės nukenčia, skumbrių ištekliai nukenčia. Tad jeigu dabar mes vertinam šią mokslinių tyrimų programą iš ilgalaikės perspektyvos, tai labai svarbu užtikrinti, kad to mokslinio tyrimo rezultatai būtų praktinio požiūrio. Uh, Tad tiek galėjau pasakyti, aš tikiuosi jūsų paramos savo parengtai nuomoniai. Taip, aš žinau, kad nebuvo šešėlinių pranešėjų šiuo klausimu, bet turiu pasakyti, kad laikas duotas parengti šią nuomonę buvo labai jau trumpas, o, o terminas, iki kurio galima pateikti pakeitimus, yra jau rytojaus 12 valanda. O šiaip jau ta nuomonė turės būti priimta kovo 15-16 dienomis, dar iki to laiko, aišku, reikės išversti nuomonę, ypač, ypač jeigu bus pateikta daugiau pakeitimų, tad e, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tą trumpą laiko terminą, e, kadangi tema yra labai mums svarbi. Labai ačiū, ponė Rosbach. Iš tikrųjų, Baltijos jūros tarša kelia didelį nerimą. norėčiau pasveikinti Norvegijos parlamento energetikos ir aplinkos e, komiteto delegaciją. Sveiki atvykę į Europos parlamento aplinkos komitetą. Kalbėjome apie Baltijos jūros taršą. Taigi, ponas Jorgensen. Norėčiau svečiams iš Norvegijos pasakyti, kad mes turim daugiau kėdžių šioje salėje ir tikrai, jeigu kolegas norvegus domina šis klausimas, tai prašom jų atvykti daugiau kitą kartą, kai mes vėl kalbėsime apie Baltijos jūrą. Bet norėčiau pirmiausia padėkoti Anai Rosbach pranešėjai. Iš ties, man atrodo, nuomonėje užtikrinta tinkama pusiausvyra. Savo komitete mes turėtume susitelkti ties aplinkosaugos aspektu. Bet iš ties gerai ir teisinga e, sakyti, kad čia, kalbant apie Baltijos jūros regioną, susipina daugybė problemų. Aš pats atstovauju Danijai ir, ir mes šiaip jau matėm, kokių uh, kokių rezultatų duoda mokslinis tyrimas. Danija kartais raudonuoja dėl jų. Taip tą patį būtų galima pasakyti apie Švediją. Antai Danijoje pas mus yra labai daug, labai didžiulis keulių, keulininkystės ūkis ir, ir daug mes teršiam e, Baltijos jūrą ir todėl dėl to raustam nemažai. Uh, Be to, kitas labai geras dalykas nuomonėje įtraukti į mokslinių tyrimų programą Rusiją ir Baltarusiją, kadangi tiesa, iš tų šalių atiteka daug ir užterštų upių, bet kartu tų šalių e, laivų nemažai plaukioja Baltijos jūra ir tokių laivų su pavojingais kroviniais. Aš ketinu pateikti ir pateikiau porą mm, nedidelių uh, pakeitimo pasiūlymų, kurie jau susiję su tuo, kas siūloma, tiesiog sustiprinti. Galbūt reikėtų e, numatyti, kad e, per pasirengimo e, tai moksliniai programai fazai daugiau vis dėlto dėmesio reikėtų skirti aplinkosaugai, tai yra ir pabrėžti tą pasirengimo fazę. Kitas dalykas, galbūt būtų galima kažkaip pabrėžti štai ką, nes turiu galvoj, kad nuomonė kol kas nedaug kalbama apie gamtos mokslininkų pajėgų mobilizavimą ir kita vertus pritraukiant į šitą mokslinę programą tokiu, tokio e, te, teori, teori, teorinį tyrimą Be to, reikėtų pabrėžti, kad šis, šio projekto varomoji jėga yra politiniai sprendimai, bet kartu reikėtų neišleisti iš akių taip pat aplinkosaugos nuostatų. O šiaip apskritai tikrai pabrėšiu, kad pasirink, tikrai šiaip jau pasirinkta gera pusiausvyrą ir iškelti tikrai svarbus dalykai. Ačiū, Jor, ponė Jorgensonai, kalbėjote apie tai, kad E, komitete yra daug vietos Norvegijos delegacijai. Na, jų daug nebūtų iš tikrųjų, tačiau būtų visai gerai, jeigu Norvegija prie mūsų prisijungtų. Taigi sveikinu delegaciją dar kartą. Turime dar tris pranešimus, todėl noriu visų būti, e, suprasti, kad turime laiko nedaug, toliau ponia Hasi. Ir paprašysiu kalbėti po porą minučių. Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju pranešėjai už pateiktus pasiūlymus, kurie, mano nuomonė, yra labai geri. Bonus programa iš tiesų pati savaime yra pozityvus dalykas. Galbūt čia Europos parlamente turėtume pabrėžti tai, kad dar yra ir Baltijos jūros strategija, kuri buvo parengta parlamento iniciatyva. Labai gera, kad Baltijos jūros strategija būtų įgyvendinama tinkamai. Pranešė jau minėjo aplinkosauginės problemas. Norėčiau pridurti, kad pagal mano pastebėjimus Europos parlamente ne visi suvokia tai, kad Baltijos jūra yra viena iš labiausiai užterštų jūrų pasaulyje. Daugelis mano, kad šiaurėje viskas yra gerai, visuomenės yra gerai organizuotos, žmonės laikosi įstatymų, o aplinkos apsauga yra labai aukšto lygio. Tačiau nepaisant to, Baltijos jūra yra viena labiausiai užterštų jūrų, pas, jūrų pasaulyje. Pranešėjos pasiūlymai, mano nuomonė, yra susiję su tuo, kad visos valstybės narės esančios aplink Baltijos jūrą turėtų būti įtrauktas į, į visus veiksmus. Aš norėjau išplėsti šį regioną, kad taip pat būtų atsižvelgiama į Baltijos jūros baseiną, nes didelė taršos dalis e, patenka į jūrą upėmis. Taip pat pranešėjos pasiūlymas dėl poreikio įvertinti biologinės įvairovės praradimo patiriamą ekonominę žalą. Aš norėčiau išplėsti šį pasiūlymą taip pat, kad įtrauktume aplinkosauginės problemas ir ekonominės pasakmes apskritai. Žinoma, biologinės vairomės nikimas yra problema, tačiau reikia į visą tai žvelgti plačiau. Labai ačiū, Boguslavas Sonikas. bendra, bendri tyrimo projektai reiškia, kad suderinamas aštuonių valstybių narių tyrimų programos. Ši programa yra bendro Europos tyrimų regiono aplink Baltijos jūrą klausimas. Siekima panaikinti įvairias kliūtis ir E, barjerus, kurie trikdo, trukdo bendradarbiavimui šioje srityje. Mano pasiūlymai šiam tekstui būtų tokie. Aš turiu abejonių dėl finansavimo mechanizmo, kurį siūlo Europos komisija. Pagal jį visos valstybės narės turėtų sumokėti savo dalį į bendrą katilą, iš kurio po to lėšos būtų e, siūlomos atskiriems projektams pavyzdžiui, tai reikštų, kad viena valstybė narė sumokėtų pinigus, kurie būtų naudojami projektui, e, kuriame nedalyvautų jokia organizacija iš tos valstybės narės. E, turėtume tokį virtualų katilą pagal komisijos pasiūlymą, viršų katilą. Ir pagal šią sistemą kai kuriais pateisinamais atvejais valstybė narė galėtų sumokėti savo indėlį projektui, kuris būtų vykdomas toje valstybėje narėje. E, Kokie yra argumentai? O projektai turėtų būti prieinami visoms valstybėms narėms, tačiau kai kuriuose valstybės narėse nėra reikalingų teisės aktų, leidžiančių mokėti lėšas į tokį bendrą fondą, bendrą katilą taip e, būtų užvilkinamas projektų vykdymas. Ar bonus 169 programa dar yra dar viena iniciatyva, kurią reikėtų vykdyti pagal 169 straipsnį. Remiantis dabartinėmis diskusijomis dėl pagrindinių projektų supaprastinimo, būtų negerai, jeigu komisija nustatytų naujus kriterijus, kurie e, kliudytų programų ir projektų įgyvendinimui. Dar vienas klausimas yra projektų įgyvendinimo padalymas į dvi stadijas. Strateginis etapas e, du, du metai ir įgyvendinimui skiriami dar penki metai. Mes taip pat turėtume atlikti vėlesnę projekto analizę po strateginės stadijos ir po to reikėtų priimti sprendimą, ar projektą tęsti ar ne. Tai yra šis tas naujo. Ačiū po Danijos, Suomijos ir Lenkijos. Lietuva, ponė Morkūnaitė. Labai norėčiau padėkoti ir poniai Rosbach už tikrai puikų darbą ties, ties šio dokumentu. Uh, Ir žinoma, galima su, sutikti su tuo, kad tyrimų rezultatai turėtų būti apjungiami ir dalyjimasi tą informaciją, bet kita vertus tai ir tų naujų tyrimų atlikimas kad nuola, tam, kad būtų nuolatinai stebima Baltijos jūros būklė, kuri dėja e, su, su kiekvienais metais vis blogėja ir pastarieji tyrimai pusmečio senumo e, genoto, genotoksiškumo srityje, jie rodo, kad e, daugelie vietų tiek e, Suomijų lankoje, tiek pietinėje Baltijos jūros dalyje genotoksiškumas jūros organizmuose yra 10-12 kartų didesnis. Netgi tose vietose, kur yra planuojami didžiuliai energetikos infrastruktūros projektai, tai būtent šitie, ką norėčiau akcentuoti, kad e, šitie bonus 169 projektų tyrimų rezultatai turėtų būti gairės politikams atsižvelgiant į planuojamas veiklas Baltijos jūroje. Toliau pilnai galiu sutikti su Rusijos ir Baltarusijos įtraukimu į, į šitą, šituos rėmus. Ir taip pat, e, tesdama turbūt pono Soniko mintį dėl finansavimo, norėčiau pridėti, kad ir dabar pastebima tendencija dėl netolygaus e, e, finansavimo, tai yra finansų paskirstimo iš kai kurių valstybių esančių aplink Baltijos jūros jūrą, mokslo centrai gauna daugiau projektų, tai manau, kad būtų tikslinga užtikrinti tokį tolygumą tarp valstybių, kurios besiriboja su Baltijos jūra ir vykdo tenai savo tyrimus. Ačiū. Ja, vielen Dank für die Beiträge. Frist für Änderungsanträge. Dėkoju. Pakeitimus reikia pateikti iki vasaro 25 dienos, taigi iki po rytojus vidurdienio. O balsavimas komitete vyks kovo 16 dieną. Plenarnėme posėdėje dėl šio dokumento balsuosime gegužės mėnesį. Pone Rosbach, ar norėtumėte šį beitą pridurti labai trumpai? Labai trumpai. Šiaip jau yra dar daugiau priežasčių, dėl kurių taip užteršta yra Baltijos jūra. Uh, E, teisingai, Danas paminėjo keulių sektorių Dan, Danijoje, bet tačiau mes neturėtume pamiršti, kad Baltijos e, jūra yra tokia beveik uždara, tai jau savaime problema. Ir, sakykime, jeigu vasara būna ilga ir karšta, tai tada atsiranda dumbliai, e, pradeda žydėti ir, ir su jais susijusios problemos. Šiaip tikrai sutinku su tuo, ką pasakė Danas, tai atsižvelgsiu. Bet e, tikrai reikėtų pabrėžti, kad Baltijos jūra ir visas regionas yra labai jautrus ir mes tikrai turėtume šiaip jau atidžiau elgtis su juo ir kartu e, numatyti ir finansuoti E, projektus, juos geriau prio, nustatyti geresnius jų prioritetus, sakykime, netokius, kur ten, kurie patiktų Lenkijai, bet reikėtų atsižvelgti taip pat ir į kitas šalis jų poreikius. Tad tiek dar norėjau pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. 17 darbo tvarkės punktas. informacinių ir ryšių technologijų sutelkimas siekiant e, pereiti prie efektyvaus energijos vartojimo ir mažai anglės dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos. Pranešėja, prašom. Ar e, pot avea o contribuție importantă la atingerea țintelor de eficiență energetică? Dėkoju. Informacinių ir ryšių technologijos e, be jokios abejonės gali mums padėti efektyviau vartoti energiją ir pereiti prie mažai CO2 išskiriančios ekonomikos. Žinoma, informacinių ryšių technologijos gali labai prisidėti prie efektyvesnio transporto, taip pat prie pastatų energetinio efektyvumo. Aš labai trumpai peržvelgsiu svarbiausias sritis, kuriuose IRT gali veiksmingai prisidėti prie efektyvaus energijos vartojimo. Energijos paskirstimas informacinių ir ryšių technologijos gali palengvinti gamintojams darbą, kad mes protingai taikydami IRT skirstytume energiją jeigu mes kalbame apie paskirstimą arba transportą, galime renkti internetinius kursus, renkti paskaitas ir tokiu būdu galime sumažinti CO2 emisijas. Taip pat galime užtikrinti, kad kelionės laikai ir kelionės kokybė pagerės. Jeigu mes kalbėtume apie krovininį transportą IRT, taip pat gali įnešti labai svarbu indėlį. Kitas labai svarbus aspektas yra susijęs su švietimu. Turime įsisamoninti, kad žmogaus elgsena yra vienas iš svarbiausių aspektų. Žmonės elgesi vienaip ar kitaip dėl to, kad jiems stinga informacijos. Taigi reikia panaudoti ir išnaudoti iki galo informavimo potencialą. Reikia informuoti gyventojus apie galimybės plačiau naudoti informacinės ir ryšių technologijas. Komisija turi suteikti šiam sektoriui galimybę efektyviau vertinti energetikos panaudojimo efektyvumą. Mes turime turėti galimybę palyginti įvairius pateiktus pasiūlymus energetikai saugoti. Deja, turėjau tik savaitę šiems pasiūlymams pateikti. Ir pranešimą buvau gavusi tik tai italų kalba. Žinoma, norėčiau pridurti ir kitų pasiūlymų, kitų pakeitimų, tą ketinu padaryti vėliau. Ta patį siūlyčiau padaryti ir kolegoms dėl to, kad turėjome tiek mažai laiko. Pirmininkas, dėkoju Jums už Jūsų skirtą dėmesį šiam klausimui ši, šios technologijos turi tikrai labai didelį potencialą, ypač kai kalbame apie klimato apsaugą. Dėkoju, pane pirmininkė. Pranešėja Sarbu labai trumpai kalbėjo, tačiau pristatė dokumento apimtį. Mes kalbame apie IRT sektorių. Ir mes siekiame, kalbėdami apie tai, pagerinti energijos vartojimą. Mes ketiname iki galo išnaudoti IRT technologijas įvairiose sektoriuose ir visuomenės sluoksniuose. Mes siekime perėti prie mažai CO2 išskiriančių technologijų ekonomikos. Ir tokios technologijos galėtų mums padėti spręsti dabartinę krizę ir apskritai pereiti prie tvarios ekonomikos saugančios energiją. Visa tai mums taip pat padėtų padaryti sparčius pokyčius įvairiose pramonės šakose. ES yra numačiusi toli siekiančius tikslus 2011 metams ir tikimasi, kad Meksikoje tie tikslai jungtinė deklaracija bus patvirtinti. Mes ketiname 20 procentų sumažinti energijos suvartojimą, 20 procentų sumažinti CO2 emisijos. Taip pat siekiame 20 procentų padidinti atsinaujinančių energijos šaltinių suvartojimą. Suvarto, Efektyvus energijos vartojimas yra vienas iš svarbiausių reikalavimų siekiant visų šių tikslų, ypač kalbant apie statybų sektorių, bet taip pat ir logistikos ir transporto sektorius, kadangi šie sektoriai tikrai išmeta labai daug CO2. Kai dėl informacinių ir ryšių technologijų, Jos gali padėti mums padaryti transporto sektorių efektyvesnį. Tokiu būdu mes užkirstume kelią energijos nutekėjimui tinkluose ir vartotume energiją kur kas taupiau. Pažangios matavimo technologijos taip pat gali padėti vartotojams pakeisti energijos vartojimo įpročius. Aš turiu tris pakeitimus parengusi, kurie siekia sustiprinti informacinių ir ryšių technologijų vaidmenį. Pirmajame pakeitime yra sakoma, kad IRT padės mums apsaugoti mūsų aplinką efektyviau vartojant energiją. Antrasis pakeitimas pabrėžia IRT vaidmenį ir jų indėlį efektyviau vartojant energiją. Šis klausimas jau buvo svarstytas septintojoje pagrindų programoje ir mano trečiasis pakeitimas, ponė pirmininkė, aš netrukus jau baigsiu, Trečias pakeitimas kalba apie būtinybę svarstyti tvar, tvarios plėtros klausimus, atsižvelgiant į e, IRT technologijų panaudojimą poveikį visuomenės veikatai taip pat. Dėkoju, sako pirmininkas, dabar Vitorija Prodė. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti poniai pranešėjai už šio klausimo pristatymą. Labai trumpai norėčiau kalbėti apie tuos punktus, kurie yra susijęs su elektros tinklo tobulinimu. Tai yra tokio tinklo sukūrimu, kuris galėtų suvokti, kaip energija yra paskirstoma. Tai yra labai svarbu, kadangi mums būtina kur kas efektyviau vartoti elektrą ir energiją. Taip pat reikia naudoti atsinaujinančius energijos šaltinius. To negalima pasiekti neįsipareigojus taikyti informacinės ir ryšių technologijas. Taigi egzistuoja galimybė naudoti kogeneracinės sistemas. Jos mums padėtų pagerinti energijos efektyvumo. Visa tai įgyja vis daugiau svarbos, kadangi kogeneracinės sistemos, dirbdamos iš vien su biodujomis arba gamtinėmis dujomis, sudaro galimybę saugoti dujas ir įneša tam tikro lankstumo į dujų tinklą, taip pat ir į elektros tinklą. Taigi to galime pasiekti tik plačiai taikant informacinės ir ryšių technologijas. Galiausiai norėčiau pabrėžti vieną iš svarbiausių aspektų, kuris jau buvo paminėtas. Tai yra galimybė pakeisti fizinį judumą virtualiu judumu. Net parlamentas galėtų tą išbandyti. Tarkime, parlamentas galėtų organizuoti mažiau posėdžių. Būtų galima bendrauti nuotoliniu būdu, taip pat pasitelkti telekonferencijų siūlomas galimybės. Dėkuoju. Taip, bet tą negalima būtų taikyti visuomet, juk malonu akis į akį bendrauti su kolegomis, o ne naudojant kompiuterių monitorius. Ponas Rossi. Ačiū pirmininkė, norėčiau pakalbėti apie procedūrą 17, 18 ir 19 darbo tvarkės punktus. Mes neturime itališkos dokumentų versijos, tai yra neprimtina Europos parlamente. Dokumentai nėra pateikiami kitomis kalbomis, o pakeitimus reikia pateikti dėl 17 punkto rytoj, dėl 19 darbo tvarkės punkto taip pat rytoj, o dėl 18 iki kovos 1, taigi labai greitai. Turime itališką 16 darbo atvarkės punkto versiją, tačiau, ponė pirmininkė, aš norėčiau tikrai jūs paraginti. Taip pat labai rimta problema kilo dėl dokumento susijusio su biocidiniais produktais. Jeigu mes atidedame pakeitimų pateikimo terminą, kad turėtume daugiau laiko, tai kyla grėsmė, kad mūsų pateikti pakeitimai nebus išversti į kitas kalbas. Taigi, ponė pirmininkė, aš tikrai raginu Jūs iškelti šį klausimą pirmininkui, nes mums yra reikalingi vertimai, dokumentų vertimai. Jeigu mums reikia daugiau vertėjų, tai pareikalaukime daugiau vertėjų, pasamdykime daugiau. Aber es geht leider auch nicht länger. Dėkoju. Deja, Mes negalime to vilkinti, nes turime pateikti nuomonę ITRE komitetui. ITRE komitetas jau ketina balsuoti dėl pranešimo. Taigi arba mes laikysimės patikto termino, arba galėsime savo darbą išmesti iš šiukšliadėžę. Taigi mus tikrai riboja e, nustatytas grafikas, mes nesame pagrindinis komitetas, bet mes teikiame savo nuomonę ir turime teikti savo nuomonę. Taigi prašyčiau Mm, suprasti. Egzistuoja 21 oficiali kalba ir tai aišku, kartais sukelia problemų, man kažkas šnipžda į ausį, kad yra 23 oficialios kalbos. Gabriel Debrun, ar norėjote pasisakyti? Ne? Atsiprašau tuomet. Taigi toks buvo norėjusių pasisakyti sąrašas. Ir galime baigti diskusijas šiuo klausimu. Termin, e, pakeitimus reikia pateikti iki 25 dienos vidurdienio. Kitas darbo atvarkės punktas yra Kozlo dujaus brandolinės elektrinės e, pirmojo ketvirtojo blokų eksploatavimo nutraukimas. Antonija Parvanova e, rengia nuomonę, suteiksiu jai žodį. President, this is um, Ačiū, ponė pirmininkė. Pateikiau nuomonę dėl tarybos reglamento e, numatančio bendrijos finansinės pagalbos laikotarpio pratesimą. Noriu paminėti, kad laiko renkti šią nuomonę buvo tikrai labai nedaug. Mes derinom su ITRE komitetu šios nuomonės rengimo klausimus. Ir iš karto atsiprašysiu, kad nespėjom išversti nuomonės į visas kalbas, pateikėm nuomonę anglų kalba. Labai tikiuosi pasikeisti nuomonę su šešėliniu pranešėju, pranešėjais, bet kol kas e, politinės frakcijos nepateikė e, šešėlinių pranešėjų dar sąrašu. Dabar čia du dalykai svarbus. Pirmiausia, solidarumo principas, vienodų sąlygų numatymas valstybėms narėms, tokių kaip Lietuvai, Slovakijai iki 2013 metų, parama numatoma Bulgarijai iki, baigėsi, baigėsi 2009 metais. O 2006-aisiais Bulgarijos vyriausybė šiaip jau priėmė sprendimą dėl elektrinės bloko eksploatavimo nutraukimo tam tikromis sąlygomis, tai yra įvedant pirmiausia vis dėlto saugumo nuostatas. Bet e, šiaip jau reikėtų, reikės dar papildomo laiko, kad, per kurį tie du blokai saugiai veiktų. Uh, Dabar komisija siūlo 300 milijonų eurų nuo 2012-2013 metų laikotarpiui 60 procentų e, numatoma tiesiog eksploatavimo nutraukimo veiklai, toliau tam tikra procentų dalis e, e, bus numatyta kompensacijoms. Dabar čia bendrijos finansinės pagalbos išplėtimas labai svarbus, kad būtų galima kad būtų galima užtikrinti branduolinės elektrinės eksploatavimo sklandų nutraukimą, patenkinant aplinkosaugos kitus kriterijus. Ir rengdama nuomonę aš daug dėmesio skyriau aplinkosaugai, taip pat ir Tad čia mes e, iškeliam aplinkosaugos, saugos standartus, e, jonizuojančiosios, e, jonizuojančiosios spinduliuotės išvengimo priemonės. Ir tokiu būdu tos bendrijos finansinės pagalbos išplėtimas tam, kad būtų galima sušveltinti uždarimo padarinius irgi yra labai svarbus, turint galvoje įvairius elementus, tokius kaip energijos tiekimo e, energijos tiekimo užtikrinimą, kainas vartotojams ir taip toliau. Dabar čia, kalbant apie finansinę pagalbą, labai svarbu, kad tai būtų daroma e, atsižvelgiant į ES energetikos e, strateginę programą ilgalaikiai padariniai, kurie išplaus, išplauks iš keturių reaktorių nutraukimo, susiję su tam tikrais principais, kuries, kuriais grindžiama bendra ES energetikos strategija. Tad reikėtų užtikrinti vis dėlto energijos e, tiekimo, tiekimą, tiekimą reikėtų numatyti taip pat tam tikrą kompensavimo, turint galvoje energijos e, importą, pasinaudojant taip pat iškastinio kūro elementais. Paminėsiu keletą statistinių duomenų. Įvertinama, kad jeigu ankstyvų laikotarpių už, bus uždaryti keturi, e, keturi reaktoriai, Taip, dėl to padidės emisijos e, iki 2013 metų 1,2 giga, tai yra gramai per gigavatą už gigavatų ir tada dėl to 8000 CO2 emisijų ekvivalentų bus papildomų Bulgarijoje. Ir turint galvoje aplinkinę šalis, tai tas faktorius tikrai dar sustiprės. Tad čia numatyta būtent CO2 emisijų taip pat padarinys ir įvertinami e, kiti energijos šaltiniai. Ir kartu su Europos rekonstrukcijos banku e, bus numatoma pagalba Be to mes kartu su taryba turim užtikrinti lėšas 2011 metų biudžete. Reikėtų taip pat įvertinti tinkamai procedūrą, praktiką iki 2010 metų. O šiaip jau komisija ne 53 straipsnio D ir 54 6 būtent jame, jame esančių reikalavimų komisija nesilaikė, aš tai atkreipiu dėmesį savo nuomonėje, bet noriu pabrėžti, kad taisyklės turi būti taikomos vienodos visoms šalims ir komisija turi imtis reikelių, reikiamų žingsnių, kad kad būtų tikrai laikomasi reglamento nuostatų. Baigiu Labai svarbu e, taip pat, kad šitas visas projektas dėrėtų prie bendrijos aplinkosaugos ir energetikos strategijų ir kad e, iš tikrųjų uždarant Bulgarijos kozlodujus brandolinės elektrinės e, reaktorius, kad visa tai vyktų sklandžiai. Labai ačiū. Pana Parvanova E, šis klausimas svarbus Bulgarijai, bet ir aplinkiniams taip pat ES narėms. Dabar žaliųjų atstovė. Kartais žaliai turi gerų minčių. Ir todėl aš e, esu ne tik įtrė e komiteto pranešėja, bet taip pat esu ir šešėlinė pranešėja čia aplinkos apsaugos komitete. kartais e, taip naudinga elgtis, galima išspręsti prieštaravimus ir lengviau pasiekti susitarimą. Visų pirma, komiteto kolegams noriu pasakyti, kad mano nuomonė turėtume pasakyti, kad Kozlodovo pirmo keturių reaktorių e, uždarimas buvo pateisinamas dėl techninių priežasčių kurios buvo pritaikytos, būtų taikomos po techninio šių blokų patikrinimo, nes neįmanoma e, tų reaktorių patobulinti ir ankstyvas uždarimas yra naudingas ne tik Bulgarijai, bet visai Europos Sąjungai, kaiminėms šalims. Kiek galiu pasakyti, trys blokai ir ketvirtasis blokas, vertinant pagal jų gyvenimo, pradinį gyvenimo ciklą, turėjo būti uždaryti po penkerių metų. Taigi, jeigu kalbėsime apie energijos gamybos kompensavimo reikalus, tai kalbame tik tai apie penkerių metų laikotarpį. Galbūt būtų užtrukę 6-7 metus, kol būtų, e, jų eksploatavimas būtų nutrauktas. Taigi e, visa suma, kuri Bulgarija yra skiriama, e, o didžioji jos dalis yra iš ES biudžeto, iš viso yra 860 milijonų eurų iki 2013 metų. Dalis šių lėšų yra skirtos iš kitų tarptautinių fondų, nors nedidelė dalis. Taigi, tas solidi, solidus įnašas iš ES pusės būtent e, teikiamas dėl rekomendacijos nutraukti bloko eksploatavimą. Klausimas kyla, ką daryti su pinigais tenkančiais iš paskutinės dalies. Visa suma yra 300 milijonų eurų paskutiniai daliai ją reikia paskirstyti į dvi dalis. 180 milijonų turi būti skirti tiesioginiams darbams, e, nutraukiant e, šių blokų eksploatavimą. Ir e, atliekų saugiam tvarkymui Tai yra nemenka suma, nes iki šiol Bulgarijoje vyriausios sąlygos laikinajam atliekų saugojimui nebuvo tikrai geros, taip jau švelniai tariant. Galbūt kolegos galės iš tokį teiginį sureaguoti, tačiau man pasirodė, kad didžiausia problema Iki šiol nebuvo imtasi priemonių galutiniam e, atliekų tvarkymui, kūro atliekų tvarkymui ir tos atliekos tiesiog buvo eksportuojamos į Rusiją tolesniam perdirbimui ir tai nebūtinai prisideda prie saugumo didinimo Bulgarijoje, ES ar Rusijoje. Tai iš tikrųjų yra problemiškas dalykas. brandolinio klausimo sprendimui, tai iš tiesų nieko nesprendžia. Perdirbimas neturi nieko bendro su galutiniu atliekų sutvarkymu ir mano pasiūlymas, kurį iš, esu jau minėjusi kolego, iš, kolegiai iš Bulgarijos, yra tas, kad jeigu laikysimės tos sumos 300 milijonų eurų kaip paramos Bulgarijai, tai dar 120 milijonų eurų, kurie lieka, kurie apskritai buvo skirti uh, naujų pajėgumų kūrimui, nepaisant tipo, taigi tie pinigai, 120 milijonų eurų turėtų būti pervesti į fondą, kuris padėtų Bulgarijai imtis atsarginių priemonių ir pasirūpinti galutinių atliekų sutvarkymu. Žinau, kad tai būtų nemenkas pozicijos pakeitimas šioje diskusijoje, tačiau aš dar kartą panalizavau klausimą, ar Bulgarijai iš tikrųjų reikia paramos, kuriant naujus pajėgumus taip skubiai. Bulgarija tiekimo problemų neturi. Komisija, komisijos dokumente sakoma, kad atsižvelgiant į regioną ir kaiminės šalis, nors tiesioginių kaiminių Bulgarija daug neturi iš ES pusės, tai e, galbūt nelabai daug žinome apie e, Bulgarijos planus ateityje eksportuoti energiją, tačiau Kozlodujevaus elektrinės eksploatavimas nutraukimas nereiškia, kad reikia sumokėti už naujų pajėgumų kūrimą. Gaminti elektrą, kuri būtų eksportuojama į ne, ne, nenurodytas šalis. Na ir paskutinis dalykas. Bulgarija nepakankamai daug dėmesio skiria e, energetiniam efektyvumui, atsinaujančios energijos šaltinių panaudojimui. Taigi aš sakyčiau, kad saugumo labui Briuselio skiriami pinigai turėtų būti panaudoti saugiam galutiniam atliekų e, sutvarkymui. Ačiū labai įdomu, bet e, didžiąją dalį šių sprendimų priims aplink, e, įtrė komitetas, o mes esame atsakingi už aplinkos apsaugą. Pone Kadenbach, aš kalbėsiu pono Paleckio vardu, kuris apgailestauja, kad negalėjo atvykti į šį posėdį. Jis yra socialistų šešėlinis pranešėjas šio klausimu, todėl norėčiau pasinaudoti šią progą ir pristatyti jo nuomonę kaip socialistų nuomonę. Mes manome, kad ankstyvas Koslodujaus elektrinės uždarimas yra geras sprendimas, jis padės sumažinti poveikį aplinkai ir tuo pat metu padės panaudoti esamus žmogiškosius išteklius, žinias e, uždarimo procesui ir sumažins ekonominį poveikį. Pateiksime pakeitimų, kur pabrėšime aplinkosauginius aspektus. Taip pat pritarsime ponios Paranovoj pasiūlymui, kad būtų padidintas padidintas skaitomybė ir būtų stebima, kaip bendrijos lėšos yra panaudojamos. Tokia yra mūsų šiandien pranešėjo pozicija. Norėčiau pasinaudoti progą ir kaip Austrijos atstovė asmeniškai pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad tokios elektrinės yra uždaromas ir e, apgalėstauju, kad Bulgarija vis dar investuoja į brandolinės jėgainės. Aš esu GUE frakcijos šešėlinė pranešėja. Visų pirma, pritariu tam, ką sakė Rebeka Harms. Finansinė parama turėtų būti skirta e, trečio ir ketvirtojo bloko eksploatavimo nutraukimui, taip pat galutiniam atliekų sutvarkymui. ES pinigai neturėtų būti panaudojami perdirbimui ar reeksportui. Priemonės energetikos sektorija turėtų kompensuoti e, uždarimo poveikį. Po, po Aš būčiau už tai, kad aišku, jeigu būtų kuriami nauji pajėgumai panaudojant atsinaujinančius šaltinius arba naudojant didinamas energijos efektyvumas ar energetikos, energijos tiekimo saugumas būtų didinamas viešame privačiame sektorėje. Tačiau turiu pasakyti, kad e, saugus sutvarkymas tų e, atliekų nėra įmanomas. Turime, aišku, daryti kaip galima E, geriau, tačiau reikia pasakyti, kad e, Bulgarija vis dar eksportuoja elektros energiją. Ir ponia Harams Itre pranešime yra sakiusi, kad trečio ir ketvirto bloko eksploatavimo nutraukimas yra galutinis ir neturi būti numatytos jokios galimybės juos iš naujo paleisti. Tai yra svarbu, nes klausimas yra labai kontroversiškas pačioje Bulgarijoje. Skaidrumas, aišku, yra labai svarbus. Svarbu, kaip panaudojamos lėšos. Na ir dėl tų 300 milijonų panaudojimo. ES praeitįje yra investavusi į tvarios energetikos projektus Bulgarijoje, tačiau investicijos į akmens anglijas ir brandolinį sektorių pastaruoju metu dominuoja. Jeigu taip ir toliau bus, jeigu tam bus naudojamos ES lėšos, bulgarai turėtų būti paskatinanti e, daugiau dėmesio skirti atsinaujančios energetikos šaltiniams. Dėkoju komisijos vardu. Pone Blumhiber, ar norėtumėte ką nors pasakyti? Dankeschön, Herr Vorsitzender. Erstmal herzlichen Dank der Berichterstatterin, dass sie unseren Vorschlag. Dėkoju pranešėjai už, mūsų, už pritarimą mūsų pasiūlymui. Nuostabu, kad ji pritarė abiem ramšiams. Tai yra atliekų tvarkymui ir energetikos sektoriui. Ir žinoma, energetikos sektoriuje gali kilti tam tikrų konfliktų. Mes neremėme anglės projektų arba brandalinių projektų lėšomis. Mes visą dėmesį sutelkėme į atsinaujinančius energijos šaltinius arba į energetinio efektyvumo didinimo projektus, nes energetinio efektyvumo didinimo projektai gali atnešti labai daug naudos. Taigi komisijai atrodo, kad reikia Bulgarijai išlaikyti tą galimybę iki 13 metų. E, tai leistų jiems investuoti į energetikos efektyvumą ir tinklus, nes jeigu mes uždarome keturis blokus, tai pasikeis pats tinklas ir Bulgarijai reikės resursų. Tuo pačiu metu mes bandėme prisidėti ir prie atliekų tvarkymo ir laikinojo saugojimo projektų. Nebuvo likę pakankamai lėšų investuoti į atsinaujinančius energijos šaltinius ir aš tikrai prašyčiau pritarti mūsų pasiūlymui. Dėkuoju poniai Plium Hiber. Dabar steiksiu žodį pranešėjai apibendrinti diskusijas. Dėkuoju, norėčiau kalbėti bulgarų kalbą. Dėkoju už kolegų pasisakymus. Taip pat dėkoju už užduotus klausimus. Žinoma, norėčiau padėkoti ir komisijai už išsakytą paramą. Ir už tas lėšas, kurios yra numatytos Bulgarijai. Keletas patikslinimų prieš eksploatavimo nutraukimą Bulgarija eksportavo elektrą maždaug 2000 gigavatų. Po šių blokų eksploatavimo nutraukimo mes sumažinome elektros energijos eksportavimą į e, Graikiją, Makedoniją ir kitas valstybės, jos susidūrė su elektros energijos stygiumi. Mūsų šalis nesvarsto galimybės iš naujo paleisti šių blokų. Buvo tokia galimybė iki 2009 metų paleisti trečią ir ketvirtą blokus, jeigu būtų iškilusi rimta krizė, kaip tarkime dujų tiekimo nutraukimas bet Bulgarija neteikė tokio pasiūlymo Europos komisijai. Taigi netgi jeigu susidursime ateityje su tokia kritinė situacija, tai net nėra galimybės svarstyti blokų paleidimo klausimų ir Bulgarija neketina tokios galimybės reikalauti. Kitas patikslinimas, kurį norėjau padaryti, dėl panaudoto kūro Bulgarija yra sudariusi sutartį su Rusija. Kai dėl pirmo trečio bloko panaudoto kūro ši sutartis vis dar galioja. Bet kai dėl laikino saugojimo, tai ta įranga bus naudojama netokiam pavojingam atliekom saugoti. Taigi Bulgarija tikrai nėra priklausoma ir ji neeksportuos panaudoto kūro. Ir 300 milijonų tikrai nebus skirta šioms funkcijoms vykdyti. Taigi statybinės atlikos bus saugiai saugojamos tose saugojimo įrenginiuose. Ir dar vienas pastebėjimas susijęs su tais 2000 gigavatų. Mes turėtume uždaryti keturis įrenginius, kurie veikia kietos anglės pagrindu, kietojo kūro pagrindu. Ir jeigu tie įrenginiai bus uždaryti, mes susitursime su elektros energijos stygiumi. Kils tam, to, tam tikrų trukdžių tiekiant elektros energiją. Žinoma, mes negalime sauliaisti destabilizuoti elektros energijos tiekimo šalyje. Taigi mums reikia pakeisti 2000 gigavatų, kad nereikėtų kažkokiamis technologijomis jų kompensuoti, o tos technologijos gali būti žalingos e, aplinkai. Man būtų labai malonu su šešėliniais pranešėjais aptarti visus tos klausimus ir prieiti bendro sutarimo kitą savaitę. Dėkoju. E, terminas yra kovo pirma diena, taigi būtų malonu tokią diskusiją surenkti dar šią savaitę. Ačiū. Dėkoju poniai Parvanovai. Kovo pirmoji diena, vidurdienis yra pakeitimų pateikimo terminas. Naudosimės tokią pačią tvarką. Taigi dėkoju pranešiai ir perėsime prie paskutinio darbo atvarkės punkto šį rytą. Tai yra klausimas susijęs su teisės aktų delegavimo galiomis. Dėl Lisabono sutarties įsigaliojimo atsirado tam tikrų pasikeitimų. Europos parlamentas turi daugiau galių deleguoti teisės aktus komisijai, pirmininkų konferencija suiga pasiūlė kad parlamentas plenarinėme posėdėje balsuotų dėl tokio pranešimo. Teisės reikalų komitetas yra pagrindinis komitetas ir kadangi deleguoti teisės aktai turi įtakos mūsų komitetui, buvo nuspręsta, kad mūsų komitetas renks nuomonę šiuo klausimu. Ir aš tokią nuomonę parengiau, jūs ją ir turite dėje tik anglų kalba. Apie kągi čia kalbama šioje nuomonėje. Dabar mūsų teisės su ministrų taryba yra lygios. Pagal ankstesnę komitologijos sistemą mūsų padėtis buvo silpnesnė. Tai yra pagrindinis aspektas. Dabar dėl deleguotų teisės aktų vertinimo. Tarkime, kalėdinio atostogų, vasaros atostogų metu metu mes susidurėme su specifinė situacija. Žinoma, parlamentas kaip ir taryba nori dalyvauti svarstant komisijos teisės aktų pasiūlymus. Taigi turėtų dalyvauti tame procese ne tik nacionaliniai specialistai, bet ir Europos parlamentas. Anksčiau Europos parlamentas įsitraukdavo į šį procesą kur kas vėliau. Galiausiai mums reikia tarp institucinio sustarimo tarp tarybos komisijos ir parlamento, nes tai turi įtakos visoms trims institucijoms, o visos trys institucijos turi bendradarbiauti. Tiek norėjau pasakyti apie savo pateikiamas rekomendacijas. Pice Lyze, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, už tai, kad suteikėt man žodį. Taip pat norėčiau padėkoti už jūsų nuveiktą darbą. Jūs anksčiau vadovavot konstitucinių reikalų komitetui. Ir, o čia šiuo atveju mes kalbam apie nuomonę, kurioje kalbama apie parlamento platesnės galės. Dar kartą norėčiau norėčiau Jums padėkoti už nuomonės pristatymą. Noriu pasakyti, kad nuomonėje tikrai iškelti svarbiausi e, esminiai dalykai ir teisingai, kad e, čia mes komitete turėtume deramą dėmesį teikti e, antrinė, antrinės teisės aktams ir tokiu būdu tikrai mes galim tada realizuoti mums suteiktas platesnės galės. Iš esmės, turiu pasakyti, mes galim pritarti, ponė pirmininkė, jūsų išdėstytiems punktams nuomonėje. Tik tai dar norėtume kai ką patikslinti. Ties pirmuoju punktu norėtume, kad čia būtų aiškiau pasakyta, jog deleguoti teisės aktai, antrinės teisės aktai turėtų būti svarstomi konkrečiai, priklausomai vėl nuo aptariamos temos, tai tie antrinės teisės aktams reikėtų teikti vienais atvejais didesnę, didesnį politinį dėmesį, kitais atvejais netiek, kad mūsų komitetui šiuo požiūriu uh, E, būtų numatyta didesnis lankstumas. Ketvirtas punktas. Čia kalbama apie iš ankstinį e, patvirtinimą, early approvals, bet čia reikėtų vis dėlto patikslinti pačią procedūrą. Vėlgi, tam tikrais atvejais, kai teisės, dėl teisės akto reikia parengti nuomonę ar pranešimą skubiai, tai tada reikėtų vėlgi numatyti pakankamą lankstumą. Penktas punktas. Čia jūsų nuomonėje rašoma, kad e, e, skatina parlamentą e, dalyvauti parengiamuosiuose susitikimuose ryšium su deleguotais teisės aktais. Bet čia ne, neturėtume apsiriboti vien tik tai posėdžiais, nepamirškim taip pat telefoninių skambučių. Tai beje svarbu, pirmininkas tą irgi paminėjo. Toliau reikėtų e, šiaip jau tikrai užtikrinti tokią padėtį, kad parlamentas neatsidurtų e, prastesnėse sąlygose negu taryba. Tad e, iš ties mūsų tie pakeitimų pasiūlymai yra nedidukai, smulkus, bet iš esmės mes pritarėm tam, kas sakoma nuomonėje. Pirmininkas. Taip, matau, kad šiaip jau ta tuo, tuo tokiu ypatingu klausimu nematau tokios dides, didesnio pri, prieštaravimo. Peteris Lyze, jūs pasakėt, jūs paminėjot skubos procedūrą, bet kita vertus, šiaip jau skubos procedūra ne visai tas pats, kas early approvals iš ankstiniai patvir, iš ankstinis patvirtinimas. Mes tiesiog turėtume pasigilinti, šiaip jau patikslinti dar tą, na, o parlamento dalyvavimas paruošimuosiuose posėdžiuose gera mintis, tą reikėtų dar mintį išplėsti. Toliau, pirmame punkte. Čia jau kalbama apie senosios komitologijos procedūros pakeitimą naująją pagal mm, ES veikimo sutarties 290 straipsnį. Ir čia reikėtų tik tai konkrečiai vėlgi įvertinti kiekvieno teisės akto aptarimą kiekvienu konkrečiu atveju. Dabar e, nuo e, pakeitimų pateikimo terminas yra vasario 24 iki 12 valandos. Tad atrodo dabar jau būsim aptarę visus darbo tvarkės punktus ir toliau pratesim posėdį trečią valandą. So.